ir mes kartu su ITRE ir AFKO ir jūri komitetais rengėme šitą posėdį kartu. Kalbant apie AFKO komitetą, e, tai pirmininkaus pone Spinelė, o jūri kabinetas e, komitetui pirmininkaus ponas e, Penaras. Ferrara. Taip pat sveikiname IMCO pirminink, e, komitetų pirmininkus, ponę Krasapil ir kult komiteto, kultūros komiteto, e, ponas Raja. Rain, taigi šiandieną mes turime mes šiandieną išplėtėme savo sąstatą kiek įmanoma uh, greičiau. Kolegos, pasistengkite būti kiek įmanoma demokratiškesni. Šiandienos posėdis yra pirmasis po, iš, iš kelių serijos kelių, kelių posėdžių serijos po to, kai 22 dieną buvo priimtas sprendimas dėl, e, dėl tokio, to, tokių susikimų e, organizavimo. Šito e, posėdžio ir sekančių posėdžių tikslas yra suorganizuoti diskusiją su Cambridge Analytica ir Facebook atstovais dėl neseniai kilusių skandalų. Ir uh, E, mes turime pasinaudoti turimomis ES teisinėmis normomis. E, todėl mums labai svarbu e, pasiaiškinti, kodėl taip atsitiko, kas atsitiko ir kaip viskas vystėsi. Kitas posėdis bus birželio 25, o trečias posėdis vyks, tretie klausimai vyks Liepos 2. Ir kai, e, kai, e, kai kuriuose posėdžiuose bus kalbama apie e, Facebook klausimą. Kolegos, mūsų diskusijos tikrai labai įdomios. Pirmiausia, aš norėčiau Jums pristatyti taisyklės. Mes kalbėsime labai paprastai. Vienas klausimas vienam nariui ir vienas atsakymas ir tas vienas klausimas turi būti skirtas konkrečiam kolegai, iš kurio tikitės Um, iš kurio tikitės atsakymo. Ir taip pat politinės uh, frakcijos uh, turė 20, pateikė 27 prašymus pasisakyti. Taigi pirmiausia, mes suteiksime žodį pirmininkų uh, komitetų pirmininkams ir po to kalbėsite pagal sąrašą. Noriu tik priminti, galite užduoti vieną klausimą, kai jį užduodate, tai jis turi netrukti ilgiau kaip minutę. Uh, ir turite nurodyti, kam skirtas šitas klausimas. Ka, taigi jūs ne tai, kad užduosite kažkokį bendrą klausimą, nes e, bus pateiktas tik tais vienas atsakymas. Tad tikrai atsakykite į. E, e, nurodykite, kam yra skirtas šitas klausimas ir kiekvienas iš čia esančių kolegų turės galimybę atsakyti. Ir jeigu viršite vieną minutę, aš jūs nutrauksiu. Jeigu uh, nėra įtrauktas, jeigu narys, kuris e, e, yra pagal sąrašą, nedalyvauja posėdėje, tai iš karto suteiksime žodį kitam. Dabar noriu Jums pristatyti kalbėtojus ir kiekvienas iš jų trumpai prisistatys. E, pone Sandi Parekalas, kuri, kuri tai yra humaniškų technologijų centro strateginis e, pareigūnas, ponė e, David Carroll, e, profesorė, Parsons, New Yorko Parsons dizaino mokyklos profesorė, toliau Vukaral Kadvaladar iš The Guardian ir Elizabeth Denham ir Jie atliko labai svarbu e, e, vaidmenį atskleisdama e, Cambridge Analytica bylą ir Christopher Wiley, Cambridge Analytica buvęs darbuotojas. Aš labai sveikinu visus čia atvykusius ir labai džiaugiuosi, kad esate čia ir aš norėčiau, ir kad taip greitai sureagavote į parlamento pakvietimą. Taigi dabar mes periname Okay, so Periname prie mūsų kalbėtojų pasisakymų ir suteiksiu žodį uh, Sandy Parakalas, uh, Humaniškų technologijų centro pagrindiniam uh, strateginiam pareigūnui. Labai dėkoju už šitą galimybę su jumis šiandieną kalbėtis. Aš esu uh, Sandy Parakilas ir. Uh, Aš esu e, vyriausias pareigūnas iš humaniškų technologijų ir tai yra centras, kurios, kuris e, siekia suderinti technologijų interesus e, su humaniškomis technologijomis. Ir kaip jau sakiau, mes Facebook'e, aš Facebook'e buvau operacijų pareigūnas ir mano pagrindinė užduotis tuo metu buvo Facebook'o platformos apsauga. Taigi aš noriu Jums dabar papasakoti, kas atsitiko e, iš Facebook'o pusės, kalbant apie e, Cambridge Analytica. Taigi, prieš perinant prie konkrečių klausimų ir pavyzdžių dėl to, kaip e, Facebookas dalyvavo Cambridge Analytica skandale, aš norėčiau trumpai Jums papasakoti, kaip veikia ši platforma, ką reikia prisiminti kiek tai susijęs su Facebooko platforma. Ta paslauga, kurią siūlo e, įmonė, leidžia išorės plėtotojams, išorės programėlėms e, sukurti tokias taikomasias programėlės, kurios naudoja Facebook naudotojų e, turimus duomenis. Ir tai galima naudoti ir kompiuteriuose, ir mobiliuose prietaisuose. Mes stengiamės suprasti pagrindinį dalyką šiame tyrime. Tai yra, kaip tos programėlės iš Facebooko gauna duomenis. Kai Facebooko e, vartotojas nori pasinaudoti Facebooko programėlę, jie turi e, sutikti, e, duoti sutikimą dėl vat, tokių dalykų, kuriuos matote ekrane. Ir kai leidžia vart, kai vartotojas leidžia, paspaudžia allow a, a, programėlė, pavyzdžiui, Amazon šiuo atveju, a, gauna tuos duomenis, kuriu, kurie nurodyti šiame ekrane, kuriu, kuriems sutikimą davė vartotojas. Tai tokie yra duomenų srautai. Pirmiausia, vartotojas informaciją pas, pas, pat, patalpina Facebook'e, tada jie siunčia, suteikia leidimą kitų programėliai pereiti, paimti konkrečius šitos duomenys ir tada Facebookas perduoda tai programėliai šios duomenys. Ir štai turime Cambridge Analytica problemą. Kai um, tokiu atveju, kai programėlė gauna duomenys, Facebookas neturi galimybių žinoti, ką e, jie daro, ką ta programėlė daro su, tuos, e, su tais duomenimis ir jeigu jie yra e, neapsisaugoję, gali perduoti duomenys kitiems. Ir taip ir buvo su Cambridge Analytica Kitas labai svarbus dalykas, kurį e, svarbu suprasti, tai yra, kaip e, vystytojai gali prieiti duom, prie duomenų be konkretaus vartotojo e, su, e, leidimo. Taigi, 2015 e, ir 2014 metais Facebooko programėlės galėjo gauti ne tik duomenis apie e, šių programėlių vartotojus, bet taip pat ir e, duomenis iš vartotojų draugų. Ir vidutiniškai e, Facebook'o e, vartotojai turi 2-300 e, draugų, taigi iš esmės programėlės gali gauti labai daug duomenų e, ir atsiranda ir nauja. Atsirado ir nauja istorija, New York Times šį rytą buvo parašyta, galėsite mums užduoti klausimą, ar taip toliau ta praktika tęsiasi ar ne, su duomenų perdavimu. Taigi kalbėkime apie pačius duomenis. Vystytojai galėjo gauti tikrai nemažai duomenų iš Facebooko ir štai turime e, sąrašą duomenų, kurie e, buvo prieinami prieš pokyčius 2014 metais. Taigi vystytojai galėjo gauti e, informaciją apie vartotojo veiksmus ir ką jie skelbia, jautresnius dalykus, kaip pavyzdžiui, santykiai ar e, religiją bei politiką. Jie galėjo gauti viską ir apie draugus prieš tai, kai draugų sutikimo prireikė. Ir e, tada gali, e, vystytojai galėjo prieiti prie daug daugiau informacijos, pavyzdžiui, netgi galėjo perskaityti ir privačias žinutės. Taigi, kas įvyko ne taip su Cambridge Analytica ir Facebook? Visų pirma, Facebookas neturėjo galimybę stebėti ar kontroliuoti, kaip yra kontroliuojami duomenys po to, kai visi tams buvo perduoti duomenį. Antra, jie e, leido e, per, perduoti e, duomenys iš draug, draugų duomenys, nors tie draugai konkretaus sutikimo nedavė. Ir taip pat jie net, nieko negalėjo garantuoti už vystytojus ir taip pat kad jie pasitikėjo e, vystytojo žodžiu, tai yra netliko jokio audito e, dėl duomenų ir e, piknočiavimo duomenimis. Ir galiausiai Facebookas neuždraudė Cambridge Analytica reklamuotis Facebook'e po to, kai e, jie ėmėsi savo e, pirminių vykdomųjų veiksmų 2015 metais. Taigi Cambridge Analytica iki pat e, šių metų kovo toliau reklamavosi Facebook'e. Tad e, šis klausimas e, su daugeliu dalykų susiję, tačiau vieną dalyką noriu pabrėžti, šita problema yra daug didesnė nei e, Facebook ar Cambridge Analytica. Šis baisus žemėlapis yra reklamos technologijų pramonės apskaita. Ir e, jeigu kokia nors įmonė yra susijusi su e, šiuo verslu, galiausiai vartotojų duomenys jie paverčia pinigais. Tad e, įsivaizduokite, kaip sunku yra sureguliuoti tokią sudėtingą pramonę. Taigi, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra didelis žingsnis į priekį apsaugant vartotojus. Tačiau, kaip jau sakiau, ši problema yra labai komplikuota. Tad aš norėčiau pabrėžti e, kelis labai svarbus dalykus. E, reikia ir papildomų teisės aktų. Pirmiausia, mes turime užtikrinti, kad e, vartotojas suprastų, ne tik sutiktų. Štai yra sutikimo formos sąlygos. E, Facebookas sako, kad jie laikosi bendrojo domenų e, apsaugos reglamento. Ir e, matote, kad e, labai nedidelis, labai nedidelis rytų yra parašytas į jo options, pamatykite savo galimybės, o I accept yra didelis langas. Taigi šitas puslapis sukurtas taip, kad vartotojas tiesiog sutiktų, priimtų sąlygas. Ir vartotojai turi ne tiesiog sutikti, bet jie turi dar ir su, suprasti, ką, dėl ko jie sutinka. Mes to siekime. Kitas dalykas, ką norėjau pasakyti, mes turime rasti būdų, kaip galime suderinti įmonių ir vartotojų paskaitas. Ir mes čia turime labai gerą metaforą, tai yra saugos diržai. Junktinėse valstijose automobilių pramonė e, nebuvo e, saugos diržų e, varomoji jėga, tai buvo draudimo bendrovės, e, nes draudimo bendrovės turėjo mokėti išmokas kas kart, kai keleivis ar vairuotojas susižeisdavo. Taigi jie investavo labai daug į žmonių saugumą. Mes galime kažką panašaus padaryti su duomenų apsauga. Mes e, e, turime sukurti gerą internetinės apsaugos draudimo tinklą ir tokiu būdu mes galėtume užtikrinti, kad draudimo bendrovės e, šviestų ir vartotojus, ir mo, įmonės apie geriausią praktiką. Ir mes e, didelių baudų riziką paskleistume per daugelį įmonių. Ir e, tada galima būtų e, užsitikrinti, kad jeigu kažkas išlieja naftą į aplinką ir ta įmonė negali pati išsivalyti, tai e, tą žalą pa, padengia draudimas, išvalo draudimo bendrovė. Kitas dalykas, mes turime turime uh, užtikrinti programuotą prieigą duomenų uh, naudotojams. Į, tai yra įmonės turi būti suinteresuotos apsaugoti vartotojų uh, duomenis norėčiau pateikti asmeninį pavyzdį. Tai yra mano Google paieškos istorija e, prieš aštuonerius metus. Ir aš tai žinau todėl, kad aš nuėjau į My Activity ir aš tikrai labai e, nustebau ir susierzinau, kad jie tikrai turi tuos duomenys dar iki šiol. Tačiau tikrai nedaugelis žmonių tiesiog eina ir valdo tuos duomenys, e, kuriuo, kurie buvo apie juos renkami, nes iš tikrųjų labai sunku tai padaryti. Taigi, mes turime numatyti reikalavimą dėl programuoto prieigo e, prie duomenų ir mes galime e, sukurti e, tokias priemonės, kurios padėtų vartotojams kontroliuoti savo duomenys, pavyzdžiui, išsitrinti duomenys arba jeigu E, vartotojas nori, tai agreguoti naujus duomenys reikalingus įmonėms. Ir galiausiai, ką aš noriu pasakyti, kai mes kalbame apie naujus reglamentus, yra labai svarbu kalbė, galvoti apie mažų įmonių apsaugą. Būtent jos yra technologijų varomoji jėga ir inovacijos. Ir todėl svarbu padėti joms laikytis naujų taisyklių ir pagalvoti, kaip tos naujos taisyklės, e, kokią įtaką joms padarys. Ir mes nenorime daugiau jokių monopolių per reglamentavimą. Ir galiausiai pasaulis atrodo į e, pasaulį žiūri į jūs. Ir jūs e, esate duomenų apsaugos inovacijų reglamentavimo varomoji jėga. Ir galiu užtikrinti, kad apklausos parodo, jog dauguma amerikiečių nori kažko panašaus kaip bendrasis duomenų apsaugos reikalavimas. Taigi labai dėkoju Jums ir aš e, toliau lauksiu jūsų inovacijų šioje įstatyminėje srityje. Dėkoju. Thank you very much. Your kind words about GDPR. Labai dėkoju. Matote, bendrojo duomenų apsaugos reglamento motina ir tėvas yra čia, ar ne? Mes nenorėjome, neprašėme visų šitų gražių žodžių, čia tiesiog dėl jūsų informacijos. Taigi, kaip jau minėjau, visi kolegos turėtų pasakyti iki dešimties minučių, ne ilgiau. Dabar mes mielai e, suteiksime žodį e, Carol Cat Walloda, e, vyriausioji The Guardian žurnalistė, kuri tyria Facebooką ir tyrė ir tyria Facebooko veiklą. Uh, Labai ačiū už tai, kad pakvietėte mane čia. Man labai džiugu, kad jūs e, organizuojate e, tokius klausimus, kurie tikrai yra labai svarbus ir, ir man, e, man tikrai atrodo, kad reikia daugiau patikrinimo. Yra tikrai labai daug klausimų. Na, o aš šios klausimus tyriu jau ilgiau nei pusantrų metų ir Aš galėčiau papasakoti jums apie daugą, tačiau noriu susitelkti į Europos referendumą ir su to susijusius klausimus. Vyksta labai daug e, tyrimų Junktinėje karalystėje e, apie e, susijusius su išeimo kampanijomis ir elgesiu per tas kampanijas. Na, labai daug e, tyriama ir rinkimų e, kampanija, taip pat policija e, atlieka labai daug tyrimų ir taip pat Damien Collins vyksto tyrimą parlamente. Ir yra labai daug įvairių potencialių nusikaltimų. Pavyzdžiui, neteisėtas per didelis pinigų švaistimas arba neteisėtas dalinimasis duomenų, duomenimis, nelegali kampanijų koordinacija ir taip toliau. Aš norėčiau Jums papasakoti, koks yra mūsų rinkimų įstatymas. Mes kontroliuojame visus, visas lėšas, kurios išleidžiamos per rinkiminę kampaniją. Ir e, tai yra paremta demokratinė konstitucija. Tokie teisės aktai išsivystė per šimtus metų ir kas įvyko per pasarosius kelis metus, e, skaitmeninė kampanija labai smarkiai pakeitė tas taisyklės, jų veikimo būdą ir esame tokioje situacijoje, kai tokie teisės aktai neveikia. E, tai yra, e, dabar viskas e, vyksta per technologinių įmonių juodasias dėžes, mes nežinome, kas juose vyksta. Taigi iš principo tai reiškia štai ką, mes neturime e, net įsivaizdavimo, kiek pinigų buvo išleista per referendumą, nežinome, kas juos išleido, iš kur buvo tie pinigai, kokias reklamas matė žmonės ir mes nežinome, į kokius žmonės buvo nusi, nusitaikyta tomis um, reklamomis ir taip toliau. Šitą informaciją iš tiesų egzistuoja. E, Facebook'o ir Google paslaugoje, tačiau mes neturime jokios prieigos ir neturime matomumo. Taigi, kokia esame situacijoje? Užsienio įmonės atliko labai svarbu vaidmenį tokiuose tikrai be galo svarbiuose e, rinkimuose ir mes neturime jokių būdų, kaip galime surinkti tą informaciją. Man buvo pasakyta, kad e, aš e, ką, turėčiau jums papasakoti, ką mes kaip žurnalistai darome siekdami tokių rasti atsakymus. Tai beveik neįmanoma. 2015 metų gruodį, gruodžio mėnesį mes susidūrėme su Facebooko problema. Žurnalistė Harry Davis apie tai e, e sus, e, krei, kreipėsi į Facebooką ir uždavė labai labai daug klausimų dėl duomenų apsaigos, tačiau atsakymų negavo. Ir kiti žurnalistai taip pat važiavo į Facebooką ir taip pat rašė e, laišką apie tai. Ir aš pati e, e, taip pat e, prašiau atsakymų, tačiau negavau. Ir jie neigia, jie vengia, jie įsisukinėja. Ir mūsų atveju prieš spausdinant tuos straipsnius, jie mus gazdino. Tad mes tikrai parodome, kad duomenys yra ne iki galo atskleidžiami ir e, mums. Ir vak, mes va, e, iš New York Times vakar sužinojame, kad e, tie atsakymai, kuriuos mes gavome, buvo neišsamus. Galbūt jie nebuvo klaidinantis, bet bet tikrai neišsamus. Būtent todėl labai svarbu yra užtikrinti tai, ką jūs darote čia, nes jūs turbūt esate ta viena institucija, kuri e, turi galimybę e, pasipriešinti tiems gigantams ir jūs turbūt esate ta institucija, kurios yra baiminamasi. Tad aš tikiuosi, kad jūs ir laikysite, e, laikysitės tos pozicijos, kad jie jums atskaitys. Prieš keltą savaičių čia buvo Markas Zuckerbergas ir e, man atrodo, kad jam buvo leista parodyti, kad jis nori bendradarbiauti. Tai yra jo veikimo būdas. Šiek tiek apie tai, kaip aš įsivėliau šitą istoriją istoriją. Tai buvo 2016 m. gruodžio mėnesį. Pirmą kartą aš tada išgirdau apie Cambridge Analytica iš akademiko e, Amerikoje Jonathan Albright. Albright ir, e, e, ir, ir aš išgirdau apie straipsnį, kur ir tas žurnalistas dirbo ir Trumpo kompanijoje, ir Brexito kompanijoje. Ir Ir e, Taip, leave.eu tinklalapyje buvo pasakyta, kad mes pasamdėme Cambridge Analytica per kampaniją. Ir e, pagrindinis breksito e, bank, bankininkas palaikė Nigelą Faradžą e, išeimo kampanijoje. Žinote, kad jis yra centrinis asmo visame tame. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasinaudosite e, šituo komitetu ir užduosite klausimus. Taigi Faradžas buvo pristatytas. E, Cambridge, būtent dėl Faradžo buvo įtrauktas Cambridge Analytica į išeimo kampaniją ir Steve Robert čia atliko labai svarbu vaidmenį ir suteikė pagalbą um, Brexito kampanijoje. Uh, ir e, taip pat palaikė Faražo misiją išvesti Britaniją iš ES. Ir man buvo pasakyta, kad visa tai yra įrašinėjama ir tai buvo, e, taip atsitiko prieš pradedant neikti. E, tai man buvo pasakyta, kad Cambridge Analytica jiems pamu, padėjo nemokamai, nes buvo ryšių su E, JAV politikais Benan, Masa ir Faraž buvo susiję. Ir jie juos pamokė, kaip naudoti kitus duomenų šaltinius ir kaip panaudoti baimę ir emocijas ir taip nukreipti žmonių atsakymus. Ir kas po to buvo, labai greit papasakosiu. Ir e, ta do, e, dotacija, e, paukotos lėšos buvo nelegalios ir mes Junktinė karalystė turime deklaruoti visokias paukotas lėšas. Ir iš karto po to iš Kanados man parašė Airida ir pasakė, kad Cambridge Analytica turėjo filialą Kanadoje, SIA Kanada. -Ka ir pasakė, kad to filialo direktorius buvo ir kitos įmonės Aggregate IQ direktorius, o Aggregate IQ dirbo su kita Brexito kompanija e, Junktinė karalystė ir be to dar su dar trijomis kitomis kampanijomis DUP, Veterans for Britain ir Believe. Mes turime labai griežtus e, įstatymus e, reglamentuojančius koordinavimą tarp kampanijų. Taigi vyko kažkas labai uh, E, keisto. Tai buvo slaptas ryšys ir kai tik tai to paklausiau e, Cambridge Analytica, jie ištrynė šitas detalės iš tinklalapio. Būtent tuo metu aš supratau, kad e, vyksta kažkas ne taip, kad visa tai buvo slapta ir man tai kėlė didžiausią nerimą. Ir aš tada sustikau su buvusiais darbuotojais ir jums jis daugiau papasakos apie, e, ponas Valė daugiau jums papasakos apie tai. Taigi, ponas Zuckerbergas buvo čia atvykęs ir jums papasakojo, kad padarėme klaidų, mes pasimokėme, mes norime, e, mes norėjome užtikrinti labai didelį skaidrumą. Facebookas visada taip sako, tačiau to nepakanka, mes turime žinoti apie praeitį. Ir tikrai labai svarbu, kad mes žinotume, kas atsitiko ES referendume. Turime žinoti, kokios lėšos buvo e, išleistos, kam ir kas tai padarė padarė, mes turime žinoti, kas yra teisėta. Taip pat turime žinoti, kad buvo padaryta viskas, kas e, įmanoma, kad e, visa tai būtų išsiaiškinta. Ir aš manau, kad e, mes čia susidurėme su pavojumi, kad sistemiškai nepasis, nepasisekė referendumas. Mes žinome, kad mūsų rinkimų teisė nesuveikė, nes jie negalėjo užkirsti kelią e, šitą šitai elgesio grandiniai, kuri dabar yra tyriama. Žinome, kad reguliatoriai ir konkrečiai rinkimų e, komisija neturėjo teisinės bazės, reikiamos teisinės bazės. Ir žinome, kad neturėjo ir galių, kad galėtų e, surinkti įrodymus. Ir taip pat žinome, kad yra per vėlų. E, taigi rinkimų e, kompanija tik e, leaf.eu perdavė policijai du metai po kampanijos ir dabar yra vykdomas tyrimas ir kai bus teismas, tai bus gerokai po to, kai Junktinė karalystė bus išėjus iš ES. Tikrai didelė problema ir tai taip pat yra politinė nesėkmė, nes dabartinė e, vyriausybė yra tarytum sąmoningai akla, nes labai yra e, susikoncentravusi į išeimą. Ir taip pat, manau, yra e, susitaikymas. Michael Gove ir Boris Johnson buvo iš išeimo kampanijos vyriausiai pareigūnai ir jie sakė, kad jie puikiai suprato ir turėjo labai didel, daug žinių apie e, tokį didžiulį pe, perteklinį pinigų leidimą. Ir Teresa May įvardinta kaip tiesiogiai į, į, į, e, atsakinga už per, per daug išlė, išleistas lėšas. Taigi, aš tikrai esu labai sunerimusi to fa, dėl to fakto, kad galbūt pas mus ir nėra Junktinėje karalystėje teisinės valstybės, kai kalbame apie referendumą. Tad aš raginu jūs visus e, labiau ir atidžiau tai panalizuoti. Ačiū. Much, Carol. Dėkoju. E, Junktinėje karalystėje vyksta tyrimas e, Ir dabar suteiksime žodį komisariai Kaldvalda. Ji kaip tik papasakos mums apie tuos tyrimus. Ji priemė mūsų kvietimą. Ji dabar kaip tik žino, kas iš tikrųjų vyksta ir džiugu, kad ji yra šiandien su mumis. Žodis jums, gerbiama komisarė. Ačiū Jums, pirmininkė, ačiū garbus šio komiteto nariai, kad pakvietėte mus į šį posėdį. Aš esu Junktinės karalystės situacijos reikalų komitarė ir e, vadovauju biurui, kuris atsakingas už tai, kad būtų Junktinė karalystė netinkamai saugomi duomenys. E, ICO yra vadinamas taip mano biuras sutrumpintai ir tai yra didžiausia duomenų apsaugos e, institucija ES tiek e, pagal finansavimą, tiek pagal darbuotojų skaičių. Mes aktyviai vykdome savo veiklą, mes taip pat dirbame ir auklėjamąjį, ir tyrimo darbą, e, neskaitant tiesioginių užduočių susijusių su duomenų apsauga ir skundų tyrimu kalbant apie šį tyrimą, noriu pasakyti, kad mano e, vadovaujamas biuras tyria šį skandalą Facebook ir Cambridge Analytica bylą visų ES kolegų vardu. Mes atliekame tyrimus e, susijusius su ir su kitais dalykais, ne tik susijusiais su Facebook, bet vis tai yra susijęs su duomenų apsauga. Mes esame atsaky... E, mane lydi šiandien e, mano pavaduotojas James Dipple Johnston. Jis e, taip pat daug žino šiuo klausimu, jis taip pat yra atlikęs, jis vadovauja platesniems tyrimams susijusiais su duomenų apsauga ir analitinių duomenų naudojimu politiniams tikslams. Dabar vyksta formalus tyrimas, oficialus tyrimas, Ir dėl to mano atsakymai su klausimus bus gal šiek tiek riboti. Aš galbūt, jeigu negalėsiu šiandien juos atsakyti, galėsiu juos atsakyti vėliau raštu. E, galbūt taip pat e, galės atsakyti į klausimus, kurį užduos diskusijos dalyviai. Aš galbūt informaciją galėsiu pateikti šiek tiek vėliau, bet pirmiausia noriu patikinti e, ir patikinti visus dalyvius, kad ir patikiu tuos, kurie mus žiūri, kad e, tos platformos, e, panašios platformos, įskaitant Facebooką, naudojasi asmeniniais duomenimis ir gali tais duomenys dalintis su kitais. Neseniai mes pamatėme, kad uh, E, buvo naudojama elgesio tyrimo visa ekosistema tam, kad būtų galima įtakoti politinės kampanijas ir e, pakreipti balsus e, balso, balsuojančių vieną ar kitą linkmę. Man kelia susirūpinimą tai, kad tai įvyko nepaisant jokių teisinių ar etinių dalykų, kurie turi būti būdingi demokratiniai sistemai. Tai nereiškia, kad internetinė erdvė yra visiškai nereguliuojama kai vykdote kokią nors veiklą internete, tai tuomet e, turite žinoti, kad duomenų apsaugos teisės aktai yra taikomi, jie yra, efekty, jie yra efektyviai taikomi visiems, įskaitant privačius asmenys. Egzistuoja e, tokie dokumentai kaip duomenų apsaugos įvairios taisyklės, kaip e, Hartija priimta teisingumo teismo, egzistuoja taip pat teisingumo teismo jurisprudencija Visa, visi tie teisės aktai yra taikomi tais atvejais, kai e, neteisingai, e, nusikalstamai naudojamasi tomis informacijos platformomis ir asmens duomenimis. E, mums svarbu tikrinti, kaip tie duomenys naudojami, kaip e, ir tos platformos gali kontroliuoti, koks yra jų turinys, kaip jis filtruojamas. Jie gali matyti tai, ko nematome mes. Jie gali, taip pat naudojasi algoritmais, kad e, tą turinį tinkamai nustatytų ir patvirtintų. Taigi tos internetinės platformos turi prisijimti informaciją už tai, iš kur yra gaunama informacija, kaip ji pateikiama vartotojams. Bet pripažįstu, kad kai kurie mūsų teisinių sistemų aspektai nebuvo pakankami tam, kad būtų galima užkirsti kelią nenuotytiems atvejams internete. Kalbant apie duomenų apsaugos įstatymus, bendrai duomenų apsaugos, reikia pasakyti, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra didžiulis žingsnis pirmin, saugant uh, duomenis visoms, e, visiems biurams duomenų apsaugos ES. Šis reglamentas yra surašytas pakankamai slankščiai, kad būtų galima užtikrinti, kad tokios institucijos kaip ICO, tai yra mūsų biuras ir kiti, galėtų e, prižiūrėti duomenis ir numatyti, kas duomenys kontroliuoja, nepaisant to, e, iš kur tie duomenys yra gauti. Duomenų apsaugos įstatymas E, paded, e, yra tas, kuris leidžia mums e, apimti sritį daug platesnę negu mūsų siaurai apibrieštas sritis. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia mums galimybės tirti visus pažeidimus, kurie yra įvykdomi internete. Kaip daugelis iš jūsų galbūt žinote, 2017 m. gegužės mėnesį aš paskelbiau tyrimą, e, išaiškindama, kodėl, manau, reikėjo tą tyrimą atlikti. E, mums norėsiu tirti tuos algoritmus, kurie naudojami duomenims tirti. Mes norime išsiaiškinti, kokios yra schemos, kaip naudojami duomenys, koks profiliavimas e, taikomas, kad būtų galima tais duomenimis naudotis rinkimų kampanijų metu ar referendumų metu. 2016 vasarį mes susitelkėme prie Facebook ir Cambridge Analytica. Ir tai yra tik vienas mūsų veiklos baras. E, ir viskas prasidėjo nuo tų liūdimų, kurį pateikė ponas Vailiai, e, kuris e, šiandien pasisakys taip pat. ICO mūsų biuras ir toliau tęsė savo tyrimą po to liūdėjimo. Aš taip pat uh, mūsų biuras pateikė Junktinės karalystės parlamento kompetentingam komitetui informaciją apie paskelbtą neteisingą informaciją. Mes galbūt galėtume šiek tiek paaiškinti, ką mes atliekame, kokius tyrimus atliekame. Pirmiausia, mes tyriame specialius tam tikrus teiginius ir imamės veiksmų, jeigu tai yra reikalinga. Ir antra, mes skelbėme ataskaitas apie platesnius mūsų tyrimo poveikius, įskaitant rekomendacijas arba galbūt teisės aktų trūkumus ir panašiai. Mes paskelbsime šį pranešimą, kurį rengiame dabar iki mėnesio pabaigos. Mūsų turimas yra plačiai apimantis. Turime 43 dirbančių e, pilną darbo dieną. Turime taip pat e, įvairių ekspertų, specialistų, e, internetinių duomenų atkūrėjų. Mūsų E, darbuotojų skaičius tuo būdu dar yra 20 padidintas. Mes tyrėme apie 30 atskirų organizacijų, mes tyrėme socialinių žiniasklaidos priemonių platformas, duomenų brokerių įmonės, analitinės firmas, politinės partijas ir vykdamas kampanijas ir akademinės institucijas. Mes žiūrime, ar buvo padaryti kriminaliniai nusikaltimai ir žiūrime, kaip dirba uh, E, Jungtinėje karalystėje ir užsienyje duomenų apsaugos panašios institucijos. Mes e, siekiame, kad būtų pasinaudota visais e, turimais svertais, užkertant kelią nusikaltimams. Mes matėme, kad yra naudojamas daug medžiagos ir mes surinkom tą medžiagą, didžiulio, didžiulį kiekį informacijos, šimtus tūkstančių terabaitų informacijos ir tuomenų. menų Mes savo gale, nu, galiomis naudojamės tam, kad galėtume pritaikyti tas priemonės tinkamų, tinkamų vietoje ir tinkamų metų. Mes pagal e, naują duomenų apsaugos aktą galime vykdyti patikras, e, įvairius įpareigojimus galime numatyti ir galime taip pat e, sekti ir kaupti tuos visus reikiamus įrodymus. Visais tais atvejais dėmesys didžiausias yra skiriamas e, duomenų apsaugai ir aš pripažįstu, e, kaip, kaip, koks svarbus yra visas dabar vykdomas darbas. Yra gyvybiškai svarbu patikinti piliečius Europos Sąjungoje, kad e, jų duomenimis nėra naudojamas į blogiems tikslams ir kad yra tinkami teisės aktai patvirtinti, kad būtų galima juos apginti reikalų esant. Taigi, kas vyksta dabar? E, Cambridge Analytica ir Facebook atvejais dabar yra tyriamas, mūsų biuras tuo užsima. Mes pateiksime rekomendacijas busimajame savo pranešime ar ataskaitoje ir paskelbsime tai, kad būtų galima atsirinkti visas priemonės, kurias būti naudingos ir už Junktinės karalystės sienų. Mes tikimės, kad tai bus naudinga kitiems reguliuotams kitose šalise. E, taip pat tai gali būti e, naudinga e, darant rinkimų procesų ar akademinės apžvalgas. Mes dirbame taip pat ir prie šių sričių. Mano svarbiausia žinia Europos parlamento nariams būtų tokia. Reikia palikti bendroje laiko bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, kad jis galėtų įsigalioti ir pradėtas būti taikyti tinkamai. Mūsų tyrimas yra iki šiol dar neregėto masto. Mes manome, kad tai bus tikrai naudinga. Tai didžiausias tyrimas, kurį kada nors vykdė panaši institucija kaip mūsų. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas turi būti apsaugotas nuo, nuo, nuo nereikalingo spaudimo ir jis gali būti mums naudingas šiuo konkrečiu aptariamu atveju. Mūsų tyrimas pakeis elkseną ir visi susiję su politinėmis kampanijomis asmenys turės elgtis kitaip. Žurnalistai, informatoriai, advokatai, parlamentarai suvaidino esminį vaidmenį, iškeldami viešumon e, šį e, reikalą, kuris yra visuotinai svarbus. Dabar mes e, matome, kad piliečiai nori, kad tęstusi šis, šis tyrimas. Mums reikia reguliuotojų ir mes turime elgtis drąsiai ir rasti jėgų tą tyrimą pabaigti ir prireikus taikyti sankcijas ir e, skirti baudas. Teisės aktų kuriejai turėtų įsitikinti, kad jie gali ir nori e, prisimtiems tenkantį vaidmenį. Tos institucijos turi būti tvirtos, kurios savo duomenys. E, aš atsakysiu, mielai, jūsų klausimus, bet noriu pasakyti, kad tas svarbus tyrimas dabar yra vykstantis tyrimas. Uh, Cambridge Analytica ir Facebook skandalas yra tyrimas dabar ir dėl to mano atsakymai gali būti riboti, aš galbūt negalėsiu atskleisti visko. Ir aš galiu įsipareigoti jums visiems, kad kai atsiras naujus informacijos, kurią bus galima atskleisti, aš jums atsakysiu šiek tiek vėliau. Ačiū. Um... Labai dėkuoju, ponė Denim. Mes uh, Suprantame, kad jūs esate riboti, ne viską galite mums pranešti, tačiau galbūt galėsite vėliau mums e, papasakoti. E, toliau e, profesorius David Carroll privertė Cambridge analitiką atskleisti, atskleisti psichografinį jo paties profilį ir mes labai džiaugiamės, kad jis priėmė uh, E, mūsų kvietimą dalyvauti čia. Noriu dabar Jums suteikti žodį. Labai ačiū pirmininkui. E, šio komiteto e, pirmininkui ir kiti, sveikinu kitus komitetus ir taip pat dėkoju daktarui, kuris mane rekomendavo. Ir uh, daktarui Paul Olivier Dehai už tai, kad rekomendavo mane ir e, labai e, dėkoju e, man už tai, kad kad susidomėjote man, man, mano turimą informaciją. Ir e, būtent mano bals rinkėjai iš JAV, JAV rinkimuose 2016 metais e, pasiūlė, kad aš turėčiau e, parodyti, kaip Junktinės karalystės duomenų apsaugos teisės aktas yra nepakankamas. Ir mano rinkėjų profilis nebūtų pilnas. Mes, amerikiečiai, turime teisę gauti visiškai atskleisius duomenis. Visų pirma, pateikdamas um, uh, oficialią kompaniją, um, pateikdamas oficialų skundą informacijos uh, komisarui. 2016 metų uh, Liepos 4 aš kalbėjausi, skundžiausi dėl to, kad mano kaip rinkėjo um, profilis yra atskleidžiamas ir kitaip tvarkomas. Ir e, žinau, kad Cambridge Analytica Junktinėje karalystėje kontroliuoja mano e, duomenis. Buvo atliktas valstybinis e, tyrimas ir džiaugiuosi, kad aš esu kartu su informacijos komisarė ir džiaugiuosi galėdamas ją asmeniškai sutikti. Aš labai vertinu duomenų suverenumo savoką, nes mano duomenys buvo tvarkomi Junktinėje karalystėje ir aš tai įrodžiau per e, subjekto prieigos prašymą ir turėtų būti taikomi įstatymai nepriklausomai nuo pilietybės. Ir SL, SL Elections e, e, Limited turi pateikti vykdymo orderį, tačiau administratorius taikė ne pačius objektyviausius būdus ir Bet kokiu atveju aš e, kreipiausi į aukščiausiai teismą 2018 m. kovo 16, e, kuriuo siekiama, siekiama repatrijuoti Cambridge Analytica rinkėjo profilį. Ir e, mes paprašėme, kad ICO ir vyriausiasis teismas užtikrintų patikrintų, kaip yra naudojami mano duomenys e, mane identifikuoti ir kaip yra iš mano duomenų yra sudaromi duomenų modeliai. Ir nepaisant Cambridge Analytica darbuotojų, E, teiginių, kad jie e, surinko 5000 duomenų taškų e, nuo vienam JAV vartotojui. Visa įmonė, įmonė de, detaliai neatskleidė šitų duomenų. Ir ekspertai, remiantis jų duomenimis, parodė, kad šitie duomenys buvo gauti tik e, daug plačiau, tai buvo ne tik demografiniai duomenys, e, kurie yra rinkėjo registracijų duomenų bazėje. Ir tai yra duomenų plovimas. Ir manoma, kad šitie duomenys yra neteisėtai naudojami, perdodami tarp valstybinių mastų, naudojami galbūt neteisėtais e, e, būdais. Taip pat yra naudojami nešvarus duomenys, kuriais išvalomi, e, kur, kurie, kurie, kurie išvalo duomenys. Ir tai yra nauja problema, kurią parodo Cambridge Analytica ir Facebookas. Šita istorija aktuali visam pasauliu. Netgi jeigu sunku paaiškinti, e, kodėl, nes visi suprantame, kad galbūt įvyko mm, duomenų nusikaltimas, galbūt nusikaltimai prieš pačius e, duomenis. Ir nacionaliniai suverenumai e, mano, kad tik tai tinkami rinkimo ir privatumo teisės aktai gali būti skydas. Ir mes, piliečiai, prarandame savo reikiamas teisės, kad mes apsaugotume savo demokratiją nuo informacijos e, karo. Jeigu aš pareikalausiu, e, pareikalausiu atgauti savo duomenis, e, aš žinau, kad Nu, mes turime e, daug pasistengti, kad mes padėtume kitiems žmonėms, ypač kai yra daromi duomenų nusikaltimai. Ir kai duomenys tengiasi likviduoti e, atsakomybės, turime padėti kitiems žmonėms. Mes turime pamatyti, ar tai yra vengimo istorija, ar atskaitomybės. Ir e, kadangi idiosinkratiškai pasikeičia įvykiai, jūs dėl ES teisės dabar turite apsaugos teisės aktus. Ir E, tai e, jūs pamatėte, kaip ir duomenų makleriai ir socialinės žiniasklaidos priemonės ir visos kitos įmonės e, gali pasinaudoti duomenimis ir individualizuotai nu, nusikreipti, nukreipti savo veiksmus į tam tikrus vartotojus. Ir SL grupė ir visai neseniai pasirodysis CAI grupė parodė, kaip gali būti nu, dezinformacija vykdoma naudojantis e, žmonių duomenimis ir e, taip yra uždirbamas pelnas. Ir čia kalbame apie privatumą, privatumą pagal dizainą. Tai yra demokratijos e, esmė, tai yra naujos pilietinės teisės, ypač kai matome, kad yra vykdomi duomenų nusikaltimai prieš visą visuomenę ir kai yra vykdoma mikro tikslinės grupės pasirink, mikro veikla pasirinka tikslinę grupę. Institucija Užsienio investuotojai išreiškia susirūpinimą dėl savo investicijų, kelia klausimą, ar jų įmonė yra atsakinga už masinį žmogus teisų pažeidimą. Per mano teisinę bylą e, dėl SL ir e, filialų veiklos tapo aišku, kad įmonių vadovai klaidingai mano, kad jie, e, juos saugo jų jurisdikcija e, ten, kur jie įsisteigia, o ne Junktinė karalystė, kur yra sutvarkomi jų duomeniai. Taigi tos šalis, kuriuose neegzistuoja duomenų apsaugos e, režimai, pavyzdžiui, JAV yra pirminis taikinys per rinkimus ir panašiai. Ir labai svarbu atkreipti į tai dėmesį dėl to, kad po, politikai yra gundami duomenų triukais ir panašiai. Kaip reguliuotojai gali apsaugoti demokratinės institucijas ES nuo užsienio įtakos ir kišimos į kampaniją, netgi tad, kai yra potencialiai duomenys išplaunami per oficialią kampaniją ir kaip galime suvaldyti reklamos e, kampanijas, pavyzdžiui, custom audience ir, kitaip, ir kitas. Ir atrodo, kad tai yra e, teisėti kampanijos e, vykdytojai. Ir, tačiau tai yra slapti filialai. Baigdamas, aš noriu pasakyti, kad aš tikiuosi, jo komitetai pasiūlė jums išvalgų tikimės, kad šio reglamento teigiama įtaka pasklis. Ir matome, kad tipiškai amerikiečiai e, nenori apsvarstyti privatau, privatumo taisyklių. Ir regu, e, labai svarbu, kad reguliatoriai turėtų reikiamas priemonės tarp jų ir e, sugebėti nustatyti duomenų nusikaltimus, nustatyti bausmes ir sukurti kad, kad, nelei, kad nebūtų leidžiama įmonėms sukurti programinę įrangą ir manipuliuoti duomenimis ir kištis į rinkiminės kampanijas ir e, mobilizuoti bei demoli, de, demobilizuoti rinkėjus selektyviai. Ir e, daugelis mano, jog šitos priemonės yra reikalingos e, bendraujant su rinkėjais, tačiau jeigu šios technologinės mašinos e, nebus paremtos pagrindėmis teisėmis, pavyzdžiui, e, prieiga ir privatumas pagal dizainą, mes ne, neužtikrinsime, kad demokratija išgyvens. Ir mes turime užkirsti kelią katastrofai. Ačiū. much, Professor Dėkoju profesoriui Carroll ir galiausiai Kristoferiu Wailis užteiksime žodį, kuris e, yra dirbęs Cambridge Analytica e, įmonėje ir iš, buvo informatorius aš reikalo. Pone pirmininkė, komiteto nariai, dėkoju už galimybę pasisakyti posėdėje. Aš penktą kartą liūdiju teisės kuriejams Ir galbūt tai bus pats svarbiausias liūdimas. Kaip prieš dimčių sakė Žan Monei, e, Žanas Monei, reikia pripažinti krizinės situacijas ir jas ir tinkamai reaguoti. Šiandien aš noriu Jums papasakoti apie tai, iš ko kilo ta krizė. Tai ta krizė nėra susijusi tik su privatumu. Tai, ta, tai yra tokia krizė, dėl, kai buvo prarasta viena didžiausia ES valstybių, ji nusprendė palikti ES. E, naujas šaltasis karas buvo pradėtas. Aš buvau tyrimų direktorius Cambridge Analytica nuo 2013 iki 2014 metų. ECL e grupė e, turėjo su šia institucija labai plačią sutartį. Robert Mercer, amerikietis milijonierius, įsikūręs Junktinėse valstijose, finansavo šios struktūros sukūrimą. Jis buvo vicepirmininkas, kurio, e, kurio užduotis buvo vadovauti įmoniai kasdien. Ponas Benet e, nebuvo vienintelis svarbus asmuo šias rytyje. E, ši įmonė svarbiausią vaidmenį suvaidino Jungtinėje karalystėje. Kaip viskas vyko? Aš perspėjau vadovus, sakydamas, kad yra bandoma, e, bandoma veikti politinius procesus iš pradžių Afrikos valstybėse, paskui kitur. Paskui mes kalbėjome apie tai, kad reikia uh, E, kovoti su tokia jėga, kuri 21 e, amžiuje toliau plėtojo kolonialistinę politiką. 2014-2015 nu, Cambridge Analytica e, milijonus dolerių paskyrė projektams, kurie skirti buvo ginklų projektui. Buvo kišamas į politinės kampanijas. Cambridge Analytica darbas dėja netitinka tradicinio marketingo, kaip buvo sakoma iš pradžių. Tai buvo uh, E, klaidingai teikiama informacija. Buvo teikiami, teikiama kompromuojanti informacija, gandai ir panašiai. Taip pat buvo e, stengiamasi pasinaudoti žmonėmis, kurie buvo pažeidžiami ir tą pažeidžiamumą panaudoti kai kuriems tikslams pasiekti. Buvo taip pat stengiamasi panaudoti blogiausias žmogus, žmonių savybės, tokias kaip racizmas, e, įvairios fobijos ir taip toliau ir panašiai buvo stengiamas įkurti specialius profilius, pas profiliavimas ne visais atvejais pasitaikino, pa, pasteisino. E, taip pat buvo stengiamasi pasiteikti įvairius, e, įvairius tos profilius ir socialiniai tinklų sistemos buvo naudojamos, buvo naudojamas į Facebook'o ir jo duomenimis. E, Facebook'o prietaika taip pat buvo naudojamas į tam kad būtų galima gauti duomenis. Buvo paimami visi duomenys, ne tik konkrečių žmonių, kurie lankosi Facebook'e ar turi ten savo sąskaitas, bet ir jų draugų, kuris tikimo nedavė. Facebookas leido tai daryti tuo metu. Vėliau sužinojau, susiraštėdavau su Facebook, kad e, negalima buvo naudotis šią prietaiką komerciniams tikslams. Tačiau reikia pasakyti, kad e, e, taisyklėse yra pasakyta, kad galima parduoti e, trečiesiems asmenims tos surinktus duomenis. 14 metais e, e, buvo ir patvirtintas būtent tos taisyklės, kai leidžiama tai aplikacijai, tai prietaikai naudotis klientų duomenimis. Facebookas sako, neperskaitęs visų sutarties sąlygų. Na, aš manau, kad vartotojai bent jau tikisi, kad, te, kad ta struktūra, kam jie patikė savo duomenys, bent jau skaito sutartis su trečiosiomis šalimis prieš tą sutartis pasirašydama. 2013 metais SEL grupė sukūrė Aggregated IQ e, grupę. Ji dirbo su platforma, kuri naudojusi Facebooko duomenimis. Trinidate 2014 metais buvo e, surinkti taip pat atitinkami duomenys ir ši įmonė, veikianti taip pat ir Trinadade, turėjo e, naudoti, turėjo stebėti vykstančius procesus tame regione ir e, taip pat stengtis paveikti atskirų piliečių nuomonę. Iš Cambridge Analytica paskui buvo e, Nigerijoje pateikti e, video siužetai buvo rodomi žmonės, kurie buvo sadistiškai žudomi, kurie e, buvo perpiltom gerklėm, kurie atrodė baisiai. Aggregated IQ 40 procentų e, finansavim pateikė referendumo metu ir IQ sulaukė didžiulių sutačių e, iš įvairių politinių partijų ir judėjimų, įskaitant judėjimus atskirus politinius Junktinėje karalystėje. 625 tūkstančiai Amerikos dolerių parų buvo panaudoti e, tai kampanijai. Ir paskui paaiškėjo, kad yra kad vyksta įvairūs procesai, stengiamasi e, pakreipti žmonių balsus ir paskui buvo pamatyta, kad duomenys per tą įmonę į IQ aggregated buvo perduoti uh, kampanijos finansavimams. E, šis pavadinimas IQ e, yra minimas prie įvairių keistų finansavimo atvejų. E, buvo Tai tuo, ta pati schema buvo panaudota ir kampanijoje Vote Leave dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Dabar tas finansavimas tyrima, tyriamas, jo legalumas tyriamas ir tikėsimės greit sulaukti rezultato. Pernai jau schema buvo tyriama ir buvo bandoma iš dokumentų išimti dar iki tyrimo svarbiausių vadovų tos kampanijos pavardės. Bet vėlgi, matėme, kad buvo vėl panaudojama schema, kad buvo panaudojamos pavardės esančios asmenų sąskaitose. Jungtinės karalystės ministro pirmininko kabinetas taip pat įsitraukęs į šią e, visą schemą. E, jie žino, kas įvyko, tačiau kol nebuvo balsuota dėl breksito, neprasidėjo joks tyrimas, jis tiesiog nebuvo paskelbtas. E, Vote Leave kampanija sulaukė paties didžiausio finansavimo ir e, buvo pasirinkta labai konkreti aiški kampanija. Europos Sąjunga ir piliečiai e, ir pati Junktinė karalystė paliks to, pajusto viso poveikį ilgiems dešimtmečiams ir amžiams. Na, ne, netikiu, kad Brexit e, pasirinktas breksito variantas, atsitraukimas iš Europos Sąjungos, buvo laisvo balsavimo ir sąžininko balsavimo rezultatas. Aš manyčiau, kad reikėtų ko gero surenkti pakartotinę balsavimą ir išsiaiškinti, ar tas balsavimas iš tikrųjų buvo sąžiningas. E, galbūt tai buvo tas atvejis, kai balsuojant buvo sukčiaujama. Sisteminis galimai sukčiavimas vyko visos balsavimo ir rinkiminės ir tos balsavimo kampanijos metu. Tai ta sistema leido tokiais dalykais užsiimti ir tuo būdu mes e, dėl didelio slaptumo to viso negalime sužinoti, kas iš tikrųjų įvyko. E, mes galbūt turėtume paraginti Junktinę karalystę laikytis priimtų standartų e, Mastrichto sutartyje yra pasakyta antrame straipsnėje, kad demokratija ir teisinės valstybės principai yra būdingi visoms ES valstybėms, jų laikomasi. Jeigu yra balsavimas rengiamas, pasakyta kitame ES rinktumėte, jis turi būti laisvas ir sąžiningas. Ko gero, taip nenutiko e, Junktinėje karalystėje šį kartą mūsų aptariamo atveju. Nebuvo laikomasi teisinės valstybės principų. Piliečiai, milijonai piliečių turi teisę žinoti, kas atsitiko. E, ir e, sisteminis rinkiminis sukčiavimas pažeidė milijonų piliečių teisę sulaukti sąžiningo balsavimo ir jo rezultato. Mes kalbame apie e, Europos Sąjungą ir Jungtinę karalystę ir apie sąžiningą balsavimą bei taisyklių galiojimą ir vienur, ir kitur. Pirmą kartą Europos Sąjunga praranda Europos Sąjungos valstybę narę ir E, kažin, ar tai įvyko remiantis numatytomis teisinėmis taisyklėmis, o gal tai įvyko sukčiaujant. 2015-aisiais e, e, Cambridge Analytica schema buvo taip pat panaudota. Trys savaitės praėjus po televizijos laidos situacija klostėsi dar keiščiau. The Guardian buvo bandoma paduoti į teismą šis atvejis tapo viešas ir buvo sunku patikėti, kad taip gali būti iš tikrųjų. Dabar Facebook'e neseniai buvo paaiškinta, kad kompanija e, bandė paaiškinti, kad tokia praktika plačiai ir bendrai naudojama Junktinėje karalystėje. Man atrodo, reikėtų elgtis konstruktyviais po, po šio skandalo. Aš galėčiau padėti Facebook'o, jeigu jiems kas nors neaišku. Mano teisininkams vienas e, iš, te, vienas iš vadovų pasakė, kad yra pasirengęs konstruktyviai bendradarbiauti, bet e, praėjus nedaug laiko aš buvau už, tas asmuo, kuriam uždrausta naudotis platformą ir su kurio bendradarbiavimas joks nevyko raštu buvo patvirtinta, kad aš nesu tas asmuo, kuris yra kaip nors susijęs su tuo tyrimu. Šią temą buvo diskutuojama Junktinės karalystės parlamente visai neseniai. Ir e, kultūros reikalų valstybės sekretorius šį visą, e, šią visą situaciją pavadino e, šiurpinančią, įžeidžiančią. Nebuvo jokio proceso, jokio tyrimo ir mano išbėtimas iš tos platformos kelia daug klausimų. Ar gali tos įmonės žmonės tirti, kaip jums šauna į galvą ir išmesti plat, iš platformos taip pat taip, kaip jums šauna į galvą. Silikono e, slėnio platformos veikia kitaip. Mano e, sąskaita Instagrame taip pat buvo blokuota. E, įtariu, kad pasise, pasistengė vėlgi Facebookas. Ir manau, kad čia turime kalbėti apie Turime kalbėti apie teisės, kurias turime. Mano kompiuteris ir telefonas taip pat sutriko. Sakoma, kad aš turiu pateikti tam tikrus įrodymus ir panašiai. Norima patikslinti, kas įvyko iš tikrųjų su šiuo procesu. E, tai nebuvo koks nors sąžiningas procesas. Aš ir nebuvo e, paskirtos kompetitingos struktūros, kurios tirtų šią situaciją. Mano Facebook sąskaita buvo uždaryta, duomenį, duomenų ir dabar trūksta, nes aš negaliu atsidaryti savo profilio. Nors Facebookas apie visą situaciją buvo informuotas. Facebookas neima į galvą dėl to, kad buvo pažeista procedūra. Jungtinė karalystė turėtų atsiskaityti e, piliečiams dėl to, kas vyksta, turėtų žinoti, kas vyksta, nes visa tai vyko Junktinėje karalystėje. Nei visus klausimus iki šiol dar buvo atsakyta. Negalima tiesiog sakyti, kad teisės aktai niekad neprilygs technologijoms. Technologijos e, turi būti plėtojamos taip, kad būtų laikomasi numatytų teisės aktų. Ar kalbėtume apie prietaikas, ar apie pačias informacijos technologijas. Algoritmai netrukus regis vairuos už mus mūsų automobilius ir apskritai organizuos mūsų gyvenimą. Bendrųjų duomenų apsaugos reglamentas yra bandymas sukurti taisyklės, nors spragų jame dar yra. Reikėtų, kad būtų daugiau skaidrumo, kad būtų saugomas privatus asmens gyvenimas. Mes e, nežinome, kam yra perdudami mūsų duomenys. Jeigu Facebookas būtų skaidrus, mes galėtume šios dalykus išsiaiškinti ir suprasti. Žinotume, kas konkrečiai vyksta šioje platformoje. Pereinama prie įvairių tarpusavį susietų platformų, o vartotojai apie tai nieko nežino ir tai yra didžiulė problema. O ką turėtų daryti kontrolieriai šiuo atveju, kas yra e, asmeniniai duomenys tokiam dinamiškam tinkle, kur labai greitai primami sprendimai ir kur daug dalykų vyksta mums nežinant. Na, tiek to. E, e, pirmininkas ragina pereiti prie išvados kalbėtoje. Okay, uh, um... Tvarkoj daug ką galima būtų padaryti, kad situacija pagerėtų <laughs> šioje situacijoje. Tokia bus mano išvada. Really ruthlessly... Aš iš tikrųjų labai griežtai prašysiu visų laik, laikytis laiko reglamento. Taigi dabar periname prie klausimų, kolegos. Ir vienas, e, viena minutė vienam klausimui labai griežtai. Ir turime pilną sąrašą, tad yra sąžininga riboti laiką. Kai užduosite savo vienos minutės klausimą, turite aiškiai nurodyti, į kurį asmenį kreipiatės, kuris turi atsakyti. O atsakydami klausimą turėsite dvi minutės. ir e, mes pradėsime nuo komitetų. Barbara Spinelli, AFKO komitetas. Sveiki. Užduosiu klausimą ponios Hübner vardu, Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkės. Klausimas skirtas poniai e, Elizabet Denam. Pone Denam, šioje skaitmeninėje e, eroje, kaip mes e, reguliatoriai galime išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp e, galimybių, kurią sukuria internetinės platformos ir kaip mes galime būti informuoti apie pasirinkimą. Ir kaip išvengti rizikos, kad mūsų sprendimai gali būti įtakojami neskaidriai ir galbūt nelegaliai. Ačiū. Pane Dena, Dena, dvi minutės. Dėkoju už klausimą. Šį mėnesį bus paskelbtas pranešimas ir mes e, žinome, kokias vertės yra socialinė žiniasklaida ir internetinė komunikacija. Ir kad e, labai svarbu, kad politikai ir politinės partijos galėtų susisėti su rinkėjais. Tuo pačiu metu tai reikia daryti sąžiningai ir skaidriai ir teisėtai. Mes apklausėme visas pagrindinės politinės partijas Junktinėje karalystėje, kalbėjome, kaip jie naudojasi asmeniais duomenimis ir duomenų analizę, kad būtų nus, e, nukreipti veiksmai į konkrečias tikslinės grupės. Mes e, gavome daug informacijos apie tai, kas iš tikrųjų vyko. Jie taip pat pasakė, kad jie mano, jog technologijoje pasistumėjo į priekį, e, kiek kalbama apie skaidrumą ir etiką politiką. Tad e, pats laikas sustoti iš etinės pusės ir pagalvoti apie procesus ir duomenų naudojimą, kad galėtume ne, tikslingai nusikreipti į atskirus asmenys. Turime sukurti e, plat, e, platformas tuo atveju, kai mes negalime organizuoti viešų diskusijų šiuo klausimu. Ir e, svarbu, kad e, būtų vykdomos politinės kampanijos apie duomenų e, naudojimą ir jų analizę. Ir e, mes kreipsimės ir į politikus, ir į politinės partijas, prašydami detalių apie tai. Dėkuoju, Laura Ferrari. Dėkuoju, noriu paklausti Kristofą Wiley ir suteiksiu Jums galimybę pratesti Jūsų E, kalbą. Na, skaitmeninė erdvė kelia daug etinių klausimų ir labai daug e, turinio apie varto, susijusių su vartotojų e, duomenimis buvo ištraukta ir apdorota. Gal galite pasakyti, kaip, tai daug, kaip tai buvo padaryta praktiškai ir ar buvo kažkokių teisų teisėtai tvarkomi, tvarkomų duomenų ir kaip buvo tvarkomi ES piliečių duomenys. Aš noriu dar pasitikslinti. Jūs klausite, kaip buvo uh, ištraukti tie duomenys ir ar buvo kokiu nors specialių reikalavimų ES piliečių duomenims. Nedaug e, duomenų buvo įgyta per Facebooko schemą, apie kurią buvo kalbėta, ir taip pat per duomenų e, pirkėjus ir maklerius. Visa šita informacija buvo e, surenkama į, taip sakoma, duomenų e, bazę, duomenų įrašus, kad būtų sudarytas vartotojo profilis, e, ką jie veikia internete, kur gyvena, ar ima paskolas, kur išleidžia pinigus ir taip toliau. Ir taip pat buvo parengtas informacijos profilis. Ir buvo e, žiūrimi, kokie yra duomenų tarpusavio ryšiai. Tai yra buvo kuriami algoritmai, kurie vėliau buvo susijęti su Facebooko tikslinė platforma, kurie nukreipdavo į konkrečius gyventojų segmentus e, savo kampaniją priklausomai nuo kliento poreikių. Aš keletą kartų iškėliau duomenų apsaugos teisės aktų klausimą, Junktinės karalystės duomenų apsaugos ir labai dažnai atrodydavo, kad mane tiesiog ignoruoja. Taigi, buv, protinga buvo iš mano pusės iškelti klausimą, kaip yra laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų, ne tik kalbant apie Europos piliečius, bet taip pat e, kalbant apskritai apie visus ES piliečius, visi turi teisę, tokią teisę, nesvarbu, e, kokia tavo pilietybė, tačiau šitie klausimai buvo ignoruoti. Dėkoju. Šon Keli e, iš ITRES. Jis atsuvaro ITRES pirmininkui. E, dėkoju. Vienas komentaras. Mes turime buvusi Facebook'o Cambridge Analytica darbuotoją. Ar mes galbūt galėjome gauti uh, E, kitų, pakviesti čia kitų darbuotojų, e, kurie dabar dirba čia. Ir taip pat Facebookas sakė, kad e, jie atliks vidaus tyrimą. Ar tinka, kad Facebookas pasidarytų savo vidinį tyrimą, gal tai reikėtų, reikėtų išorės audito. Ir E, aš prieš keltą savaičių buvau Silicijos linija ir žinau, e, ką jie kalba apie bendrai duomenų apsaugos reglamentą. E, jie sako, kad toks reglamentas turėtų būti visame pasaulyje. Ir dabar Žinome, kad Afrikos ir artimųjų rytų vartotojai nepatenka į reglamento taikymo sritį. Ar tai neprieštarauja vienas kitam šitie teiginiai? Dėk, e, ponė Parakilas, dėkoju. Kalbant apie programėlių auditą, aš sutinku su tuo, kad geriausiai, e, jog auditą atliktų iš išorės auditorius. Ir technologijų srityje viena iš pati didžiausių problemų yra skaidrumo nebuvimas. Ne tik kiek tai susijęs su algoritmais, bet, bet ir taip pat kiek tai susijęs su verslo procesais. Tad aš manau, kad šitą auditą turėtų atlikti išorės e, auditorius, e, Facebooko neapmokamas auditorius. O kitas jūsų klausimas, aš nelabai supratau. ko iš esmės jūs nesuprantate? Galite patikslinti? Facebookas stengia apriboti reglamento taikymo sritį Afrikos ir Australijos artimųjų rytų gyventojus tiesiog išbraukdamas iš reglamento taikymo srities. Tai ar norite paklausti, ar tai turėtų būti leidžiama pagal bendrai duomenų reikalo apsaugos reglamentą? Na, nu, mes negalime organizuoti dialogą, prašau. Na, ar šis reglamentas taikomas tik tais Europos Sąjungai, e, tuo pačiu metu yra prieštarauja e, ta, jų teiginiams, nes jie sako, kad toks reglamentas turėtų būti taikomas globaliai, tačiau e, jie e, perkelia visus e, žmonės, e, kurie yra ne Europos Sąjungos piliečiai iš taikymų kitur, kur nėra taikomas šis reglamentas. Na, aš manau, kad jie turėtų. Aš manau, kad iš tikrųjų turėtų šis reglamentas būti taikomas e, sauliniu mastu. Ir jeigu jie tikrai to, tuo tikėtų, tai jų, jie vartotojų um, sąskaitų nebūtų perkelę kitur. Na ir nesvarbu, kur tu esi, kas tu esi, ar ES pilietis ar ne, nesvarbu, kur yra tie duomenys, aš manau, kad tai turėtų būti taikoma pasauliniu mastu ir manau visi šitie klausimai bus išspręsti per, e, šiuose tyrimuose, kurie dabar yra vykdomi. Na, aš tiesiog manau, kad tokių paaiškinimų daugiau nebeleisiu. Toliau, Libės pirmininko vienintelio dalyvaujančio e, šiame posėdyje pirmininko klausimas. Aš, aš esu tas pirmininkas, Klot Moraes. Taigi, Aš e, norėčiau jūsų paklausti e, štai ko. Jūs minėjote, kaip e, duomenų manipuliavimas panaudotas Brexito kampanijoje, tačiau kaip yra su kitomis kampanijomis, pavyzdžiui, SL grupė. Uh, E, turi daug e, filialų ir labai persidengia įvairių direktorių vykdomos pareigos ir panašiai. Ką Jūs e, galvojate, kai Cambridge Analytica sukūrė tos algoritmu, algoritmus, kurie įtakojo rinkimus, profiliuodami atskirus rinkėjus, ar nemanote, kad tai bus pakartota ir kitose rinkimuose, nes tikrai auditorija yra Europos Sąjungos mastu. Suprantu, kad tai yra du klausimai. Vienas, viena vertus, kas bus daroma su tais algoritmais ir antra, kokias įta, kokią įtaką e, ta įmonė daro kitose jurisdikcijose, ar taip suprantu. Na, aš skeptiškai m, mm, žiūriu į tai, kad e, įmonė iš tiesų na, taisosi matome, kad e, yra steigiamas kitos įmonės, ten dirba tie patys žmonės, viskas labai tartina. Dešimtai milijonų dolerių buvo investuoti į e, šių algoritmų ir domenų e, sukūrimą. Ir tai tikrai yra labai didelė finansinė paskata išlaikyti šitas investicijas. Tačiau aš kas spėlioti tikrai negaliu dėl to, ką dabar daro Cambridge Analytica nes aš e, ten nebedirbu. O dėl kitų jurisdikcijų, taip įmonė e, visame pasaulyje e, pažeidė, pažeidžiamas demokratijas ir išnaudojo jų sistemų pažeidžiamumą gaudami pelno. Ir aš Visgi manau, kad yra tokių šalių kaip, pavyzdžiui, Trinidadas, kurie labai rimtai tai žiūri, jie analizuoja tą faktą. Ir tai yra taitum nauja kolonijų, kolonijų forma. Viena šalis įsikiša į kitos šalies vidaus procesus. Ir ar atsakiau jūsų klausimą? Na, panašu, kad taip, nes laiko nėra, tai nesileiskime. Labai ačiū. Dabar pona Koraca Bilt. Dėkoju. Noriu padėkoti už tas labai tokias įdomias ataskaitas, liudijimus apie tai, kaip buvo kišamas į referendumus, rinkimų procesų ir panašiai. Imko komitetas mano, kad per nelik daug Facebookas, daug, per nelik daug kartų kartoju, atsiprašom, suklydom ir taip toliau ir panašiai, nepakankamai sargiai elgėmės. Bet matome, kad komercinė gale turi dėrėti visada su atsakomybė. Um, piliečiams svarbu, kad nebūtų blogai naudojamas jų duomenimis ir kad internete nebūtų nelegalus turinių. Klausimą norėčiau užduoti Elizabetai. Klausimas būtų toks. Ar tie mechanizmai ir priemonės, kurių įmamasi bus pakankamos, kad nebenutiktų panašių situacijų ateityje? E, Koks jūsų vertinimas? Ar pakaks tų veiksmų, kurių suomai imtis? Antras klausimas, kokiu priemonių reikėtų imtis, jeigu reikia uh, e, ES institucijoms, kad padidėtų skaidrumas? Trečias klausimas, kaip platforma galėtų padėti geriau apsaugoti internete vaikus? Ar tam galėtų būti naudingas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas? Uh, ar reikėtų uždaryti sąskaitas, kur, kur matoma, kad taisyklės pažeidėjimas. Ačiū. Atsakykite. Manau, kad jūsų klausimas apie Facebooko tas paskelbtas priemonės, siekiant pagerinti duomenų apsaugą, ar, ar, tų, ar tos priemonės bus pakankamos. Manau, kad reikia laiko, kad pamatytume, ar jos bus pakankamos. E, buvo imtasi veiksmų po mūsų at, tiksliau po mūsų ataskaitos bus darimamas į veiksmų, bet reikia, kad daugiau skaidrumo e, siektų ne tik Facebookas, kad jie siektų laikytis bendrojo duomenų apsaugos reglamentų ir kitų teisės aktų srityje. Su laiku pamatysime, kokiu keliu pasuko Facebookas, yra ir daugiau tyrimų vykstančių dabar. E, kolegos dirbantis duomenų apsaugos rytie Europos Sąjungoje irgi vykdo tyrimus, yra sudaryta darbo grupė, kad galėtume visus panašius klausimus tinkamai tirti. Jūsų antras klausimas, kokių priemonių galėtų imtis Europos Sąjungos institucijos? Manau, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra, sakyčiau, labai svarbus pirmas žingsnis. Labai svarbu taip pat ir etiniai dalykai, kuriuos reikėtų tirti. Ta turėtų daryti Europos Sąjungos institucijos. Žinau, kad Giovanni Betorello, mano kolega, e, yra Europos duomenų apsaugos pareigūnas. Jungtinė karalystė e, kuria naują centrą, kur bus e, rūpinamasi tokiu dalyku kaip duomenų etika. Yra labai daug etikos dalykų ir institucijos, kompetitingos institucijos turi tai tirti, įskaitant taip pat ir Europos parlamento narius. Ir paskutinis klausimas dėl vaikų veiklos internete. Kaip žinia, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas numato specialias taisyklės vaikams. E, tų taisyklių turi laikytis e, paslaugų teikėjai, jie turi sekti, koks yra vaikų amžius. Įdomu yra tai, kad Junktinėje karalystėje prieimus duomenų apsaugos aktą yra reikalavimas, kurį paskelbė mano biuras, paskelbti Elksenos kodeksą kad dėl to, kaip įvairūs tinklalapiai e, turi būti rengiami vaikams. Ačiū. Kult komitetui atstovauja Sabin Verhaien. Prašau klausti. Labai ačiū už pateiktą informaciją ir už tai, kad atsakėte iki šiol užduotus klausimus. Turiu vieną klausimą dėl, iš tikrųjų, du klausimus iš kultūros komiteto. Kaip galima užtikrinti, kad e, Europos žmogus teisų konvencijos e, dešimtame straipsnė ir pagrindinių teisų teisės e, konvencijos dvyliktoje, dvyliktame straipsnėje kalbama apie žiniasklaidos įvairovę ir duomenų apsaugą. Ir ar kiekvienas vartotojas turi suteikti sutikimą dėl informacijos naudojimą ir kiek, kiekvienas e, e, ta informacija turi būti neutrali ir kaip mes kas, e, galime užkirsti kelią duomenų profilių suformavimui ir kaip ta duomenų analizė įtakoja Brexitą ir, kaip buvo paaiškėjo, kitose situacijose taip pat turėjo labai didelę įtaką. Ačiū. O kam skirtas jūsų klausimas? Carol? Ich bin noch unsicher, ob zu Na, nežinau, nesu tikra, ar geriau ponas Parakilas ar Vailiai. Parakilas. Mr. Parakilas is taking it. I can attempt to answer this one. Um... Pabandysiu. Ačiū už klausimą. Aš manau, kad kad jūsų minėtas klausimas yra susijęs su didžiulė problema. Be abejo, reikėtų kad šie klausimai būtų keliami. Nes e, vartotojams pateikiama vis daugiau ir daugiau informacijos. Tai yra problemiška. Kitas dalykas, kai pasitelkiami algoritmai, kurie padeda e, profiliuoti žmonės, tai vėlgi taip tai yra penas įvairioms samokslo teorijoms. Manau, kad reikia čia turėti omeny du dalykus. Yra įmonių, kurios istoriškai neįvertino pakankamai detaliai šios problemos, o kitos e, matė, kokios yra problemos, atkreipė tai dėmesį, bet nebūtinai turėjo laiko toms problemams spręsti. Aš manau, kad pirmiausia reikia daugiau skaidrumo, E, susijusios su tuo, kaip veikia algoritmai ir paskui, kad pasižiūrėtume, kokią įtaką tai turi. Ir manyčiau, kad e, sprendus šių, atsakius šios klausimus, galėsime žengti reikšmingą žingsnį pirmin. A, ačiū Roberta Metzola apie frakcijos vardu. Ačiū už jūsų drąsą ir pasisakymą. E, manau, kad ši diskusija yra susijusi su nelabai skrupulingais politikais ir su tais, kurie, e, kurių paslaugos buvo pasitelktos kaip propagandos dalyvių ir nuomonės formuotojų. Mes žinome, kad spragų tebėra susijusių duomenų saugojimu ir mes kalbame tik blogą duomenų naudojimą, nes ta sistema gali būti panaudota ir geriems tikslams, bet šį kartą buvo panaudota prieš mus. Cambridge Analytica vaidina, vaidmenį tam tikrą ir mano šalyje 6 tūkstančiai Maltos piliečių e, duomenų irgi buvo e, paimti ir, ir panaudoti konkretiems tikslams. Aš turiu štai kokį klausimą, ką ES lygmenių galima nuveikti ir ką, kuo mes galime jums padėti iš čia, e, dirbdami Europos parlamente. Ir pono Parakilas norėčiau paklausyti, A, klausimą galiu užduoti tik vienam asmeniu. Gerai. <laughs> Tai tuomet e, čia ir sustosiu. Norėčiau pridurti dar vieną klausimą, jeigu galima. Na, jums pasisekė, spėjo truputėlį viršit laiko. Kerol, prašau atsakyti. Kaip aš jau sakiau savo įvaidiniam pasisakymę, aš labai kritiškai žiūriu į tai, kad kada nors suprasime, kas iš tikrųjų įvyko. Nes Facebookas elgesi beviltiškai, e, siūlo žvelgti ateitį ir žingsnį pirmin. Bet man atrodo, mes turim pirmą suprasti, kas įvyko, kas įvyko tuo kritiniu momentu, kai vyko rinkimai, kai vyko balsavimas, Galbūt, kad bus, galbūt balsavimo rezultatai buvo sąmoningai suklastoti, tai mes negalim nustoti domėtis tuo, kas neseniai įvyko ir žvelgti tik į ateitį. Nes tai turės įtakos mūsų visų ateičiai, mūsų vaikų ateičiai. Tad aš manyčiau, kad šie įvykiai turi būti labai detaliai ištirti. Aš jau sakiau įvadinėme savo pasisakymą, kad visi tie tyrimai, kurios vykdo vairios institucijos, yra sus, tie tyrimai yra susiję, nes visuose tyrimuose minima Cambridge Analytica. Tad gal reikėtų detaliau pakalbėti e, su Cambridge Analytica savininkais. Tiesiog paklauskite savo e, kolegos Nigel Faradžio šių daugelio klausimų. Aš manau, kad jis gali pateikti nemažai atsakymų. Žurnalistai nebūtinai žino atsakymus į visus klausimus. Na, aš ne, nemirštu iš laimės užduoti na, klausimų Nigelui Faradžiui, bet yra dalykų, kurie man rūpi ir klausiau. Dėkoju, Birgit Sipel. Minutė, prašau, Birgit. Dėkoju. Turiu klausimą, kurį norėčiau Elizabetai Denham užduoti. Gal galėtume dar kartą paaiškinti visiems vartotojams, kokie duomenys e, Facebook'o buvo apdorojami, ar kokie tai yra metaduomenys, asmeniniai duomenys ir taip toliau ir panašiai ir ar sudarinėjami buvo profiliai, tie vadinamieji agreguotieji profiliai galbūt buvo kūrėmi. Mes sužinojome tik tiek, kad tie, kad tie agreguotieji duomenys gali būti labai lengvai panaudoti žmonių manipuliavimui. Galima net nupirkti balsus, naudojantis šiais profiliais. O tai be abejo pakerta visus demokratijos ramščius. Kaip galima būtų pasinaudoti bendrųjų duomenų apsaugos reglamentu, kad tokiai praktikai būtų užkirstas kelias. Ačiū. Prašom atsakyti, dvi minutės atsakymą. Na, dabar mes kaip tik e, ta, į tai ir žiūrime, teikdami tyrimą, kokie tai buvo duomenys, iš kur jie gauti ir kaip jie pateko į sistemą, kaip jie paskui joje cirkuliavo. E, norime pasižiūrėti, kokie algoritmai buvo naudojami. E, mes dabar tai tyrime, turime daugybę sukauptų duomenų ir mes kaip tik dabar šį tyrimą atliekame. Tikimės apie tai paskelbti savo ataskaitoje. Dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento aš manau, kad e, ten jau yra numatyti labai rimti įgaliojimai duomenų apsaugos institucijoms, kad jos galėtų paduoti į teismą e, prasikaltusius, kad galėtų atlikti tyrimus, kad būtų galima tirti algoritmus, kurie naudojami sistemose, kad būtų galima pasižiūrėti, kaip mes, e, kaip visa tai veikia, kad žinotume, kaip veikia. Ir to mes taip pat siekiame, kad galėtume e, atlikti tyrimus vietoje, tirti infrastruktūrą, pasižiūrėti, kaip kas veikia. Ir kad galėtume sekti duomenų srautus sistemoje. Visą tai tik prasideda ir darbo dar ateityje bus daug. Ačiū. Dėkoju. E, Helga Stevens yra kita koordinatorė. Prašau, iš Lybė komiteto. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Šio posėdžio tema yra Facebook'o skandalas ir Cambridge Analytica. Bet nežinau, ar mes turėtume apsiriboti taip dirbtinai tik šiuo vienu atveju. Aš turiu štai kokį klausimą. Jūs esate e, duomenų apsaugos pareigūnė, vyriausiai pareigūnė. Ar tai yra izoliuotas įvykis, pavienis įvykis toksai, ar yra kitų užsiimančių panašiais dalykais, renkančių duomenis, E, iš visų, kurie nebūtinai davė savo sutikimą tam, ar bandoma profiliuoti žmonės pagal duomenis, e, įmonės negali perduoti trečiosiam šalims e, savo klientų duomenų be jų sutikimo. Balso klausimas būtų toks, ar manote, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas pakeis padėtį? ar galbūt bus remiamasi smulkiais žaidėjais ir jų jie bus drausminami, kai tuo tarpu stambieji sėkmingai darys tai, ką darė iki šiol. Tai štai, suprantu, kad klausimas e, pakankamai detalus, norėčiau išgirsti atsakymą jį. Prašau atsakyti. Atsako Elizabeth Denham. Norite pasakyti, kad šio pabudžio veikla E, kur, kur, apie kurią šiandien kalbame, kur vykdė Cambridge Analytica ir Facebook, sakote, galėjo būti vykdoma kitur. Aš manau, kad yra tokių ir kitų atvejų. Net politinėje arenoje yra tokių kitų konsultacinių struktūrų, kurios dirba su tais tokiais įsilaužėliais duomenų grobikais. Manau, kad trūksta skaidrumo e, vartotojams įvairių platformų. E, Facebookas yra labai stambus žaidėjas šioje srityje. E, bet e, ir būtent dėl to Junktinėje karalystėje buvo identifikuoti tie pažeidimai susijęs su Facebooku. E, duomenų apsaugos struktūros, parlamentarai, advokatai, žurnalistai, vartotojai visi turėtų elgtis labai rimtai. Manau, kad duomenų aps saugai, tai yra labai rimtas laikotarpis, jūsų kitas klausimas buvo susijęs su tuo, ar pakeis, ką nors bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, ar tai bus dar viena našta smulkiajam verslui. Aš manau, kad tas reglamentas yra labai svarbus žingsnis pirmin, tai yra vienas žingsnis, prisiminkime tai, kad e, Tai yra reglamentas, tai yra taisyklės išdėstytos popieriuje, teisinės taisyklės. Ir dabar svarbus dalykas bus to teisės akto įgyvendinimas. Tai bus ta veikla, kurią turės vykdyti duomenų apsaugos institucijos. E, matysime, ką darys piliečiai, kurie supranta viso to svarbą ir kurie galbūt norės kelti bylas. Turėsime tūkstančius inspektorių, kurie galbūt tikrins sistemas. Tų inspektorių trūksta, bet turime milijonus piliečių, kurie gali ginti savo teisės, pasinaudoti tą galimybę. Ir manau, kad reikės laiko, kad padėtis pasikeistų. Tas duomenų apsaugos reglamentas nėra taikomas didesnėms ar mažesnėms struktūros. Aš manau, kad e, proporcingai elgsis duomenų apsaugos institucijos, taikydamos teisės taisyklės. Ir padarys viską, kad situacija gerėtų. Ačiū. Sofija Intvelt, Libė vardu. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, Vailį, ponu Vailį norėčiau paklausti. Europos komisija nori E, dėl įsaveikumo projektą mūsų šiandien minėta įmonė. Su Cambridge Analytica dirbu ir kitus struktūrus. Ar jūs manote, kad komisija sąmoningai šitaip renkasi? Mes matėme, kad ICO institucija pradėjo tyrimus ir ENF ir AKR yra sąjungininkės taip pat tos Cambridge Analytica struktūros konservatyvioms jėgoms e, suteikė pagalbą šio, ši įmonė rinkimų metu. Ką Jūs manote, ar galima e, padaryti, kas reikalinga, kad galime labai greitai reaguoti, kai panašios situacijos iškyla? Ačiū. Okay. Ačiū, Sofija. Ponas Vailiai. Na, Mano klausimas e, buvo susijęs su Palantie. Taip, e, į Cambridge Analytica e, darb, biurą atėjo palantie darbuotojai, kurie dirbo su daugeliu projektų, kuriuos aš jums apibūdinau tuo metu, kai aš ten buvau. Ir aš negaliu pasakoti, nurodyti Europos institucijoms, ką jos turėtų samdyti. Uh, Tačiau tai parodė štai ką. Vien todėl, kad viena įmonė dirba e, su vienu dalyku, o kita su kitu, tai nereiškia, kad jų e, darbuotojai, kaip sako Palantie, e, dirba su tais duomenimis ir dalinasi informaciją. Aš rekomenduočiau sukurti tokius mechanizmus, kuriais galite užtikrinti, kad bet kokia įmonė, kuri dirba su projektu, dirbtų skaidriai e, ir tą patį darytų jų darbuotojai, dirbantis vietoje. Ir e, dabar išimti padarysiu e, Elizabet Denam. Na, kalbame ne tik apie ICO, bet ir uh, tai, kad visos duomenų apsaugos agentūros e, turi šios klausimus labai stebėti. Taip pat svarbus klausimas yra algoritmai ir duomenų šaltiniai. Ir pagal bendrai duomenų apsaugos reglamentą e, mes turėsime E, vykdymo e, pranešimus, kuriais reikalausime, kad įmonės ištrintų algoritmus arba nustotų juos e, tvarkyti duomenis. Ir tie nurodymai bus tikrai labai galingi, jeigu jie nesilaikys to, tai bus taikomos administracinės baudos. Dabar ponas Panelį. Klausimas Karolina Vap Na, aš e, šiek tiek e, norėčiau išsklaidyti abejonės apie Kemdžių analitiką ir kitus. Ponas Valį mums sakė, kad taikymasis į naudotojus buvo pagristas tuo, kokie vidiniai demonai siaučia, e, kokie vidiniai demonai siaučia jų viduje, Brexitas ir panašiai. Ir norėčiau priminti, kad tas mikro nukreiptumas buvo dar 2008 ir 2012 metais be naudotojų sutikimo naudojamas Obamos. Vartotojas yra painiojamas su, e, su rinkėju, Cambridge Analytica E, žodžiu, Facebookas dabar turės vėl laimėti naudotojų e, simpatijas ir pasisitikėjimą. Dabar reikėtų padaryti taip, kad e, visi analitikai nus. Um, really Aš manau, kad tikrai labai geras klausimas ir uh, apie tai, kiek efektyvios yra tos e, technikos. Tačiau kitas klausimas yra, ar visa tai yra teisėta. Mes nuolat grįžtame prie tokio dalyko, e, ar visos įmonės to nedaro, E, tą daro vis, visos politinės kampanijos. Aš nežinau e, kitų politinių kampanijų, kurios naudojasi paslaugomis, e, tai yra karinio rangovo, o SCL yra, SCL yra karinis rangovas ir jiems mokėjo Junktinės karalystės vyriausybė, kad užsiimtų propagandą užsienio šalise tiksliai mes nežinome, ką jie daro, nes tai buvo slapta informacija. Taip pat, e, kokią technologiją jie naudojasi šiam darbui. Vėliau buvo nukreipta į vietinę, vietinius gyventojus. Nemanau, kad tai normalu. Klausimas, ar tai efektyvu, na, geras klausimas. Visi gali diskutuoti, tačiau aš ne apie tai. E, aš apie tai, aš noriu paklausti, ar tai buvo teisėta, ar uh, kiek, kiek buvo pinigų išleista, kam buvo išleista, kodėl yra sąsos tarp visų šitų įmonių ir kampanijų, kodėl tai buvo paslėpta. Čia yra dar vienas žmogus, kuris galėtų pateikti atsakymų. Jūs turite jų kip vadovą, kuris yra čia tarp mūsų. Uh, ir UKIP teikė duomenis Cambridge Analytica ir jie buvo panaudoti per Britų referendumą. Ir žinote, kad e, tai netitiko e, e, informacijos reikalavimų. Mes neturime galimybių klausti jų kaip atstovų, tai aš tikiuosi, kad jūs savo vardu galėsite jums, jiems užduoti tikrai įdomių klausimų ir nuo mūsų. Toliau, Jan Albrecht, Libė koordinatorius, Libė žaliųjų koordinatorius. Aš dabar būsiu kaip e, relė. Aš perdos, perimsiu uh, tik ką išsakytus klausimus, uh, e, tik ką išsakytus komentarus ir juos nukreipčiau į poną Vailį, nes jis labai gerai įsigilinęs į visą bylą. Pone Vailį, aš labiau norėčiau įsigilinti į tai, uh, koks buvo Cambridge Analytica modelis, kuriuo buvo nukreiptos taikomosios programėlės į vartotojus Facebook'e ir kai tai buvo susiję su Brexito referendumo kampanija. Ir Cambridge Analytica filialas generuoja EQ, kokiais e, duomenų modeliais buvo naudojamasi ir e, kas už to slypėjo. Gal galite detalizuoti, nes manau turime suvokti šiek tiek daugiau, kas yra nutikę. Ačiū. Dėkuoju, ponia Vailė. Sunku detaliai viską papasakoti, nes laikas ribotas. Jūs e, galite rasti labai daug akademinės e, literatūros, e, kurią kurios tikrai yra internete ir kai kurios tyrimus atliko Cambridge'o universitetas, kurį finansavo JAV karinė mokslinių tyrimų agentūra. Ir aš irgi ten buvau ir mačiau konver, konversijos matriksą e, vartotojų failiuose, o kalb, palyginant tai su Obamos kompanija, pasakysiu du dalykus, Obamos kompanijoje buvo naudojami duomenys, tačiau ne užgneušti linkė, rinkėjams ir jais manipuliuoti. Taip pat e, nebuvo platinama dezinformacija. Deja, aš tikrai negaliu gilintis, nes laiko trūksta, galėčiau pasakoti, kaip tie modeliai veikia, bet tam reikia kelių minučių. Na, labai atsiprašome dėl laiko pribojimų, tačiau galėsite galbūt kitokių būdų papasakoti. Ačiū, kad e, pabandėte. Toliau, Libe Afko FTD, ponas Batin. Pastarosius 26 metus aš praleidau aktyvoje politikoje ir bandžiau įrodyti, įtikinti Britus, kad e, reikia išstoti iš ES. Ir kalbėjau asmeniškai su tūkstančiai žmonių per e, kampaniją. E, nei vienas iš jų man nepasakė, kad juos kas nors įtakojo tai, ką jie matė socialinėje žiniasklaidoje. Ir visa tai E, tik tais parodo, kad e, jūs stengiatės padaryti viską, ką galite, kad apverstumėte referendumo sprendimą dėl e, The Guardian. The Guardian nėra nešališkas komentatorius, tai yra politinis žaidėjas, kaip ir bet kokia politinė partija ar kampanija. Mano klausimas yra dvilypis. Ar yra ir ar turi The Guardian dabar, ar, ar dabar tyria kampanijos e, duomenų panaudojama taip pat, kai e, e, lygiai taip pat analizuoja, kiek duomenys, kaip duomenys buvo naudojami ir abiejose barikadų pusėse, ir vienos ir kitos kampanijos pasilikti ir išeiti. Ir taip pat ar gali būti pakeistas referendumo rezultatas, jeigu bus priimti kažkokie tai sprendimai tyrimo metu. Na, tai nėra kažkoks partizaninis karas. Tai yra, tai kalba eina apie mūsų demokratijos nedalomumą ir nacionalinį suverenumą. Ir manau, kad ir jūs turite būti tuo suinteresuoti. Dabar kalbant apie jūsų klausimą, ar uh, The Guardian tyria uh, pasilikimo kampanijos duomenų panaudojimą. Aš uh, nesu girdėjusi apie jokius kilusius klausimus dėl pasilinkimo kompanijos. Ir e, būtent aš nežinau, ar policija juos tyria, ar yra kokia nors tyrimo komisija sukurta, o jeigu taip yra, tai turbūt žurnalistai visą tai išsiaiškins ir visą tai bus e, ištirta. Aš manau, kad yra labai svarbu, nesvarbu, kas padarė nusikaltimus, ar stengiasi aplenkti mūsų rinkimų teisę. Labai svarbu, kad mes rastume tiesą, išsiaiškintume tiesą ir visi būtų patraukti, e, teis, atsakytų prieš teisingumą. Ir jūs sakote, kad tai yra politiškai motivuotas tyrimas. Aš nemanau, kad Facebookas ar Google yra politiškai e, nusiteikę šiame aspekte. Aš manau, kad tai įtakoja šalis, demokratijas ir vis, visame pasaulyje ir be abejo Europoje. Ir aš manau, kad jeigu jūs norite smėlyje paslėpti savo galvą ir galvoti, kad e, tai yra vienintelė likusi e, galimybė, tai tvarkoju, tegu lieka visą tai ant jūsų galvos. E, tačiau jūs tikrai turite pasižiūrėti plačiau ir pamatyti bendresnį vaizdą ir didesnės rizikas. Ačiū. And for the, for IMCO and ENF. IMCO vardu e NF frakcijos atstovė Milen Trušitski. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau užduoti klausimą, kuris panašus į pono Batino. Tad, kadangi tas jau buvo užduotas, perėsiu prie techninio klausimo. Ponas Parakilas, man atrodo, galėtų į tai atsakyti. Aš supratau, kaip Facebookas įdomiai žvelgė į duomenų apsaugą, kai Imko komitetas lankėsi Vašingtonė praėjusį rudenį. Asmens duomenų e, rinkimas e, platformose ir jų apdorojimas algoritmais yra ta technika, kuri gali būti panaudota ir rinkimams, bet ne tik. Komercinis mūsų asmens duomenų panaudojimas kartais gazdina. E, Galima įsivaizduoti, kad kartais, pavyzdžiui, Facebookas ar kiti mūsų klausosi ar net skaito mūsų elektroninius laiškus. Tai aš turiu tai tokį techninį klausimą. Ar yra skirtumas tarp, pavyzdžiui, Trumpo ar Brexito kampanijos metu panaudotų technikų ir tų technikų, kurios naudojamos komerciniams tikslams? Ar skiriasi metodai? Ačiū. Prašom atsakyti. Na, esminis klausimas buvo turbūt, ar yra skirtumas tarp tų pasirinktų metodų, kurie buvo panaudoti arba kurie yra naudojami. Trumpo kampanijos metu buvo naudojami ir komercijos reikmėms naudojami metodų. Ne, skirtumo nėra. Trumpo kampanijos metodai, e, met, met, rinkimų kampanijos metodai buvo labai marketingo požiūrių pagristi. E, tie metodai naudojami ir politinėms kampanijoms. Ir pasinaudota tais metodais buvo ypač efektyviai. Vyko kampanija socialinėje žiniasklaidoje, ir, bet taip jau dabar vyksta visur. Dėkui. Ačiū. Dabar ponė Jaroka, Lybė ir EPP frakcijų vardu. Dėkoju. Labai trumpas klausimas. Norėčiau grįžti prie to, ar mes galime sužinoti, kokią ekonominę naudą gavo Facebookas ar trečiosios šalis iš viso šios situacijos. Norėčiau paklausti, ar tokiu atveju būna ir kitose šalise, kai politinės kampanijos e, vyksta tokiu štai būdu, kaip mes aptarėme. Uh, Ar vyriausybės e, naudojasi kitose šalise tokią techniką? Kam skiriate šitą klausimą? Kalbėtojo kalbame mikrofoną. She doesn't want your question. Who is it going to?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 ši technika naudojamasi tam, kad būtų galima panaudoti, pasinaudoti tuo, kad būtų galima paimti informacijos svarbiausius elementus ir panaudoti tai pinigams uždirbti. Tuo naudojasi ir Facebookas, ir kiti. Newsfeed e, tuo procesu buvo naudojamas. Jis nėra labai patrauklus, bet gali būti pelningas. Ir dėl agreguotųjų duomenų. Tai yra ta problema, kuri, galėčiau pasakyti, yra plataus masto, būtų sunku trumpai atsakyti šį klausimą, bet tai yra didžiulė problema, aišku. Svarbu, kad duomenys galima būtų nuosmeninti, bet kol kas dar šis klausimas neišspręstas. Ačiū. Thank you, Chair. For... Dėkoju, ponė pirmininkė. Man svarbiausias dalykas, atrodo, yra E, tas galios paskirstimas, kad jos daugiau turėtų e, naudotojai. Manau, kad labai svarbu, kad rinkėjai galėtų tikėti sąžininkų rinkimų, jų atstovai būtų sąžininkai išrinkti. Markas Zuckerbergas, Facebooko vadovas, sakė, kad tos silpnosios pusės buvo sutvarkytos, bet žinome, kad tokie esminiai dalykai kaip technologijos, įtikinėjimo technika, ir panašus dalykai ir toliau išliko. Tad kaip būtų galima užkirsti kelią panašiems dalykams ateityje ir kaip daryti, kad nebūtų vėl, kaip sakoma, pavagiami žmonių rinkimai. Kaip nutiko e, su breksitu, kurį aš pavadinčiau šimtmečio vagystę. Dėkoju. Daug aspektų buvo paminėti. Paminėjome ir informatikos kampanijas, ir reguliavimo pusę tos įmonės dabar kaip tik stengiasi elgtis skaidriai. Svarbu išsiaiškinti kiekvienu atveju, kas bando pirkti vieną ar kitą informaciją, ją naudoti. Tai yra tie dalykai, kurių iki šiol nebuvo. Ta skaidrumą reikia užtikrinti. Viena iš svarbiausių problemų, su kuriamis susiduria informatikos įmonės, yra ta, kad jos tengiasi surinkti kuo daugiau duomenų, jos tengiasi gauti daug reklamos, jos tengia parduoti tas reklamas kuo brangiau. Tai sukuria tokias paskatas, kad ne, nebūtinai veikti visuomenės labui. E, mes galime pasirinkti dvi išeitis arba galime labai griežtai reguliuoti. Pavyzdžiui, rinkimų atveju mes galime surašyti labai sudėtingas taisyklės, kaip viskas turi ar neturi vykti. Arba galime paprasčiausiai uh, panaikinti kai kurias funkcijas. Pavyzdžiui, ne, turime suteikti mažiau to profiliavimo ir tikslinio nukreipimo galių, kad neatsitiktų panašiai, kaip nutiko Brexito atveju ir Junktinių Amerikos valstybių prezidentų rinkimų atveju. Reikėtų galbūt išvengti tų labai specifinių taisyklių, kad jos nebūtų labai gremėziškos, geriau reikėtų parinkti kitas paskatas galbūt būtų galima rasti eko vadinamoje toje sistemoje kitų žaidėjų, kurie galėtų mums padėti. Klausimas labai sudėtingas ir trumpai atsakyti tikrai sunku. Ačiū. Dėkoju. Trečioji gale, taip sakant, e, čia yra svarbus dalykas. Pone Spinelį dabar klaus. Turiu klausimą ponui Parakilas ir klausiu itališkai. Naujasis reglamentas skirtas e, duomenų apsaugai yra labai naudingas, vertingas piliečiams, brangus. Matome, kad taisyklių įvairiose ES šalyse daugėja ir gali kilti rizika, e, kad e, internetas bus netoks laisvas, kad bus netai paprasta prieiti prie interneto, mes turime ir vadinamasias fake news, netikrasias naujienas, ir elgesio įvairius e, kodeksus, e, deontologijos kodeksus įvairius, dėl turinio įvairių nuostatų yra labai daug teisių ir instrumentų naujų prigalvota. Ir dabar dar ieško, ieškoma kaip dar labiau viską suspausti. Man atrodo, kad taip nepavyks padaryti. Dėkoju. Iš tikrųjų sunku grįžti atgal ir išspręsti problemas susijusias su tais produktais, kurie jau ilgą laiką yra naudojami ir veikia. E, Niekas negali pasakyti, kas iš tikrųjų gali įvykti, jeigu. Tiesiog skatinčiau jūs ir visą jūsų atstovaujamą struktūrą, Europos parlamentą, mąstyti plačiai apie tai, kaip galima būtų sukurti paskatas įmonėms, kad jos veiktų teisingai pasirinkdamos tinkamus dalykus ir kad nesirinktų netinkamų. Kai dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento, aš manau, kad e, vienas iš svarbiausių dalykų yra tas, kad ten yra numatytos prasme turinčios nuobaudos. Įmonės matys, kad galima nukentėti, jeigu bus elgiamasi ne taip. Kai keičiate įmonių finansinę situaciją grasindami baudomis, tai to kiekvienas vadovas įmonės pagalvos, kaip veikti, kad ne, nepapultų į tokią situaciją, apie kokią jūs kalbėjote, nes nusikaltę bus nubausti. Aš manau, kad reikia ir toliau galvoti apie finansinės paskatas ar atgrasimo priemonės. Ir svarbu galvoti irgi ne tik apie baudas, bet ir pamastyti apie mažesnės įmonės. Ir galbūt reikėtų paskatinti labiau tas įmonės, kurios kuria inovacijas mūsų aptariamoje srityje ir e, kad jos galėtų saugiai kurti. Ačiū. Judith Sargentinė. Cadwallader. Dėkoju. Aš noriu paklausti ponios Cadwallader. E, Aš noriu pakalbėti apie Kremliaus įtaką Brexito referendumui. Aš iš Niderlandų. Uh, Ir mes turėjome taip pat referendumą dėl Ukrainos ir mums taip pat kilo klausimas dėl kampanijos įtakos per referendumą. Norėčiau suprasti, kokia yra jūsų nuomonė. Koks buvo, e, kiek stipri buvo e, Rusijos įtaka E, išėjimo kampanijoje, kas buvo pagrindiniai veikėjai ir aš kaip suprantu, jūs ir asmeniškai užsipuolė. Ar jūs asmeniškai jaučiatės saugi? Čia paskutinis mano klausimas. Ačiū už šitą klausimą. Pagrindinis dalykas yra, kad mes tiesiog nežinome, Be abejo, yra didelis įtarimas, kad e, Rusija tikrai turėjo įtakos, kažkokios įtakos breksito referendume. Mes žinome, kad jie kišosi į rinkimus visose, visoje Europoje. Ir atrodo, kad tokiame labai svarbiame e, referendume yra didžiulė e, tikimybė, kad jie tikrai bent jau pabandė. Tačiau vėlgi susidurime su politiniu klausimu. Atrodo, kad e, buvo sisteminis, sisteminė nesėkmė e, išsiaiškinti e, šios daugybę klausimų susijusių su referendumu. Mums tiesiog reikia daugiau informacijos. Mes žinome vieną dalyką. Facebookas Facebookas trukdė Britų parlamentarams tirti šitą klausimą. Tad e, žinau, e, e, Daniel Colin siuntė laišką Facebookui ir Facebookas pasakė, kad jie um, analizavo known uh, sąskaitas ir jie uh, žinomas, žinomas, žinomas sąskaitas ir sakė, kad e, buvo rastas tik tai vienas doleris, kuri buvo, buvo išleistas referendumui. Tačiau mes turime išsianalizuoti e, reklamas ir, pavyzdžiui, analizuodami jas matėme, kad buvo e, išleista daugiau kaip tūkstantis svarų to, tai reklamai. Tačiau tai tikrai atrodo nedidelė, nereikšminga suma, visgi tai yra daug daugiau nei vienas doleris. Uh, E, Facebooko atsakymas yra tikrai labai siauras, e, siauras interpretavimas visko, ką turime. Mums tiesiog reikia daugiau informacijos ir mums reikia, kad jūs mums padėtumėte, nes Junkiniai karalystė tikrai labai sunku susidoroti su šiais klausimais. Mums reikia jūsų paramos. Ačiū. Dabar AFKO ir FTD ponas Zilo. La mia domanda è per Sandy Parakilas. Šis klausimas skirtas ponui Parakilas. Mes e, kalbėjome apie Europos e, reglamentą skirtą duomenų apsaugai ir diskusijų metu buvo pasiūlyta keletas sprendimo variantų siekiant uh, daugiau skaidrumo, viską siekiant patobulinti, e, kalbant apie domenų perdavimą, apie sankcijas įvairias, apie e, kitus dalykus. Tačiau šalia e, europinių e, įstatymų turime ne asmeninių duomenų e, E, cirkuliavimą. Pavyzdžiui, žinutė. Žinutėje gali būti labai daug asmeninių dalykų. O klausimas ponui Parakilas būtų toks, ar jūs turite kokį nors pasiūlymą pateikti dėl e, įstatyminio pagrindo, kuris netrukdytų laisvai duomenims e, cirkuliuoti, kad e, nepakenktų vien tik tais mažoms įmonėms, o ir didžiasias pažabotų. Aš pakartočiau pagrindinius tuos pačius dalykus, kuriuos aš sakiau savo pranešime. Turime kalbėti apie paskatas ir uh, mažų įmonių apsaugą. Galėsiu detaliau jums vėliau pasakyti. Jūs galite rasti įvairių būdų, kaip jūs galite atle, e, e, ką jūs padaryti, pavyzdžiui, atleisti e, jas nuo tam tikrų taisyklių arba sumažinti baudas, kalbėti apie švietimą ir paramą. Aš manau, kad tai yra aspektas, kuris labai E, svarbus, tai yra žmonių mąstymo esmė, tačiau kai kalbate apie teisės aktų laikymasi, tai e, tikrai jav labai daug e, pastangų įdeda e, į tai, kad būtų e, laikomasi e, tokio reglamento kaip e, šis. Ir turime padėti smulkioms įmonėms. Kuo daugiau išteklių tai skirsime, tuo lengviau joms bus laikytis teisės akto. Galvokite, ką jūs galite padaryti, kaip jūs galite padėti smulkioms įmonėms, ne tik atmažinti baudas, bet ir padėti joms laikytis nustatytų teisės aktų turimais ištekliais. Dėkoju, Libė, Jūri, EPP, e e, ponas Boros, Aksel Boros. Aš norėčiau klausti pono Parakilas. Kai kalbame apie e, Facebooką Cambridge e, analitiką bylą, e, mes kaip politikai būname šokiruoti ir visada sakome, kad reikia griežtesnių, stipresnių, platesnių teisės aktų. Aš norėčiau iš jūsų štai ką sužinoti. taip kaip sakiau, iš ponios Denam ar, ar iš Johnston, ar nereikia daugiau kontrolės ir patikrinimo, e, užuot e, papild, kuriant papildomus teisės aktus. Tiesiog reikia daugiau kontrolės galbūt. Ir kitas klausimas jūsų galva, kas dar būtų įmanoma iš teisinės ar politinės, techninės pusės, kad užkirstume kelią piknaudžiavimui ar asmenų manipuliavimui per rinkimus, tarkime. Ačiū. Taigi, kalbant apie jūsų pirmąjį klausimą vykdymas arba užtikrinimas, kontrolė. Aš nesu ekspertas, tačiau bendrai paėmus galiu pasakyti, kad JAV tikrai nebuvo e, įgyvendinamas net esamas teisės aktas. Pavyzdžiui, yra FTC e, sutikimo forma. Na, pirmiausia, reikia užtikrinti, kad agentūros, e, kurios įgyvendina E, šitos teisės aktus turėtų reikiamas priemonės tam ir jeigu teisės aktas būtų pažeistas, tai e, reikėtų e, spręsti pažeidimo klausimą. O kalbant apie naują reglamentą, aš manau, kad GDPR yra labai svarbus pirmas žingsnis. Ir turės būti labai daug galvojama apie kitą technologijų kartą. Aš manau, kad e, GDPR, e, šis bendrasis reglamentas, e, sprendžia labai nemažai reikalų susijusių su dabartinėmis technologijomis tačiau yra e, kitų baisių dalykų, pavyzdžiui, e, gebėjimas sukurti turinį e, pagal poreikį, kuris yra visiškai suklastotas, tačiau atrodo, kad iš tikrųjų žmonės apie tai diskutuoja, arba, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, kuris numato veiksmus, Facebookas yra vienintelė, viena iš įmonių, kurie tai daro, tačiau jie vėliau galės ateitie parduoti gebėjimą įtakoti ateities e, veiksmus. Ir aš manau, kad tiesiog reikia jūs paraginti kiek įmanoma greičiau pradėti dirbti su šiomis naujomis technologijomis. E, Dėkuoju, Libės, Socialdemokratai, Joseph Fiber Hauser. E, Weiderholzer. E, noriu paklausti ponios Kadvaladar. Dėkuoju už tai, kad jūs e, papasakote mums savo istoriją. Ačiū jums už savo aistrą. Ir kantrybę. Tai, ką jūs atskleidėte, tikrai labai svarbu yra demokratiniai visuomeniai ir mes matome, kaip tai įtakoja žmogaus gyvenimą. Mm, ir matome, kad uh, E, ką atneša breksitas, kokią ateitį. Ką mes galime padaryti, kad e, užtikrintume, kad išgyvens mūsų demokratija kad mes galėsime apsaugoti mūsų piliečius nuo manipulacijos. Man, manome, kad nėra pakankamai gyvenintos esamos taisyklės. I think one of the things Jerry Batson, man atrodo, uždavė vieną klausimą, tai aš atsakysiu jo atsakymu, kad um, jis sakė, kad uh, jis kalbėjo su žmonėmis ir nei vienas nesakė, kad tai, ką jis perskaitė uh, internete, įtakojo jų pasirinkimą. Uh, E, ir galbūt yra e, nemažai žmonių, kurie turėjo labai konkrečią nuomonę, tačiau yra tikrai tokių, kurie buvo neapsisprendę ir pagrindinis tikslas yra rasti tuos kelis tūkstančius žmonių, juos randi ir tada užbombarduoji. Ir būtent tai buvo nematoma mums visiems. Ir tai ir vyksta per visus rinkimus jūsų šalyse. Taigi šitas masyvus susitaikymas tarp žmonių, e, galvojant, kad tai manęs neįtakoja, aš to nemačiau, tai neturėjo įtakos man. Rei, e, mus verčia galvoti apie tai, kaip tos žmonės reikia apsaugoti. Visa tai vyksta tamsoje ir Aš manau, kad tai, ką jūs darote, yra puiku, nuostabu, tai tiesiog tai parodo, e, e, kad ta praktika egzistuoja ir jūs turite galvoti, kaip e, apsaugoti dalykus, turime galvoti, kokia bus ateitis žiūrėti į priekį, kai kuriais atvejais žmonės tiesiog susitaiko ir tai yra labai pavojinga. Aš e, e, girdėjau visi, čia daugelis klausotės per ausinės vertimo, tai yra tiek daug kalbų, tiek daug kultūrų ir tai yra kaip šnipždėjimas į ausį. Ir mes kalbame e, apie įtaigumą ir apie neapykantos sklendimą. Sklai, sklaidą. Ir aš suprantu, kad laikas baigėsi, turiu užsičiaupti dabar, ačiū. Should be very neutral, but I like that. Mhm. Na, e, norėjome kažko neutralus, bet laukiam super angažuotų atsakymų. Ponas Jurek kalbės Libė komiteto vardu. Aš turiu klausimą. Norėčiau pakalbėti apie E, atsakymų Facebook'e kontrolę. Kai kada matome, kad yra visas e, puslapis, pavyzdžiui, išdėstyta neaiškių standartų ir visiškai neaišku, kaip Facebookas visą, visą tą praktiką nustatė. Kaip e, sugalvoti buvo tie standartai ir kaip galima būtų išvengti cenzūros Facebook'e dar porą sekundžių šiam klausimui. E, ponui Lenam dabar skiriu savo klausimą. Kitose kampanijose matėme, kad dokumentais, kad, kad duomenimis yra naudojamasi. Tai kokiuose kitose kampanijose? Prašom atsakyti. Pirmas jūsų klausimas buvo dėl Facebooko nelegalaus duomenų perdavimo. Ir norėčiau truputėlį daugiau konteksto, kad galėčiau atsakyti. Ar tai bus kažkiek, ar kalbame apie administracinę informaciją, ar kiek nors profilio informaciją, man reikia šito labiau. Man reikia daugiau konteksto, sako kalbėtojai. Dėkoju. Dabar Mercedes Breso, klausafko komiteto vardu. Presidente, per, per Karol, la, la... Dėkoju, pirmininkė. Mano klausimas yra skirtas Karol. Dešimt procentų pasaulio gyventojų gyvena Facebook'e. Tai yra didžiausias procentas žmonių kur nors priklausančių. Mes turime demokratinės taisyklės kurti, nes e, demokratijai tai yra labai svarbu, mūsų demokratijos taisyklės yra skirtos atstovavimui, visas, viskas įrašyta konstitucijoje, bet kiekvienas turi savo nuosavą konstituciją. Klausimas būtų, kaip apsaugoti šią pasaulinę erdvę. Klausimas būtų toks, ar jūs manote, kad neseni bandymai, kurie buvo nukreipti į Facebooką, yra skirti E, kaip nors apriboti e, tiems e, Facebooko, Facebooko galimybėms, ar, ar manote, kad tai yra rimtas dalykas, ar manote taip pat, kad ir į kitus rinkimus buvo kišamasi, galvoju konkrečiai apie Italijos rinkimus ir apie kitų šalių rinkimus, ar manote, kad žurnalistai e, tarptautiniu mastu galėtų susivienyti ir kovoti su šiuo reiškiniu? Um, Dėkuoju už klausimą. Jis tikrai įdomus. Svarbu minėti tą uh, didžiulę pasaulinę erdvę, kuriai priklauso tiek daug žmonių, bet tai nėra viešoji erdvė, tai yra visai, visų bendrai vartojama, bet privati erdvė. Ir aš manau, kad jeigu tą supratome, visiems viskas tampa aišku, kad kodėl taip, kaip buvo elgiamasi, uh, E, Facebook'o ir Cambridge Analytica tie atvejai vadintani taisyklių pažeidimu. E, kilo grėsmė e, Europos Sąjunga, visą Naidželo Faradžio kampaniją prieš mane, pavyzdžiui, Twitter'yje ir panašiai, mane, man buvo grasinama smurtu, ginklais ir panašiai. Video siužetas yra ta tema. Šimtai žmonių dėl to skundėsi Twitter'yje bet e, nieko nebuvo padaryta, nebuvo pagrindo paduoti į teismą ar panašiai. Aš galiu pranešti apie tai, bet aš manau, kad e, vienas dalykas, kurį reikia prisiminti, yra tikrai labai svarbus. Facebookas atsisako E, pateikti ataskaitas mūsų vyriausybėms. Pavyzdžiui, Britų vyriausybė uždavė tam tikrus klausimus ir atsakymo dar nesulaukė. Jūs esate vienintelė struktūra pasaulyje, kuri turi galę ir e, įreikiamus įgaliojimus tuos klausimus užduoti. Ir mums tikrai reikia tą situaciją išsiaiškinti. EPP, um... Vivian Reding klausia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas būtų skirtas poniai Denham. Sakoma, kad e, labai svarbu tinkamai gyvendinti bendrai duomenų apsaugos reglamentą. E, labai svarbu vaidmenį vaidina duomenų apsaugos struktūros. Mes Lauksime jūsų ataskaitos, kuri pasirodys iki mėnesio pabaigos, kaip jūs minėjote. Tačiau mes matome, kad Cambridge Analytica yra tik tai ko gero aisbergo viršūnė. Tad man kyla klausimas, ar yra kitų panašių e, struktūrų kitose valstybėse narėse, kurios elgėsi panašiai ir irgi išsisuko iš šitos situacijos. Mes galime imtis veiksmų savo politinėse partijose ir norime išgelbėti rinkimų procesus, nes tiems rinkimų procesams kyla, kyla pavojus. Bet manau, kad šiuo atveju tyrimas turi vykti ne tik Junktinėje karalystėje, turi vykti visur. Ir reikėtų aiškintis, kaip veikia panašios įmonės ir, ir kas tuomet uh, gali nutikti. Ačiū už klausimą. Mes vykdome tyrimą dėl Facebook'o ir Cambridge Analytica dėl to, kad e, būtų galima mūsų valstybė atlikti tyrimą. Mes esame viena iš tų e, struktūrų duomenų saugos, kuri turi reikiamus išteklius. Mano kolega štai paaiškino, Džeimsas, kiek mes turime pareigūnų, kiek jų dirba prie šiuo atveju. Mes esame viena stambiausių duomenų apsaugos struktūrų Europos Sąjungoje. Mes uh, turime ir išorės konsultantus, ir viduje dirbančių turime e, ekspertų. Tada aš norėčiau pasakyti, kad valstybių narių ne visos duomenų savo struktūros turi tokius gebėjimus. Mes paskelbsime savo ataskaitą ir be abejo panašios įmonės ir panašios praktikos pagal tai galės būti atpažintos ir kitose šalise. Mes dirbame gaužiai bendradarbiaudami su Europos duomenų apsaugos biuro. E, mes taip pat e, dirbame kartu tirdami įvairias platformas ir duomenų panaudojimą. Bet čia, šiuo atveju mes kalbame tik apie Britų situaciją ar Junktinės karalystės situaciją. Uh, Data Analytics e, kompanija, įvairios kompanijos, duomenų brokeriai, visa, yra, vis, visa tai yra tos struktūros, kurie veikia daug plačiau, jų veiklos apriptis didesnė, ne tik Junktinė karalystė, bet žymiai, žymiai daugiau. Dėkoju. Ačiū. Pirmininkas, na taip, yra įvairių dalykų kurį vyksta Junktinėje karalystėje, bet kartais poveikis tų visų dalykų yra didesnis. Tai yra akivaizdu. E, Turime dar penkis kalbėtojus. 8 valandą baigsis vertimas. E, prašytume vertėjų pagalbos, bet jeigu tos pagalbos nesulauktume, tuomet dirbtume angliškai. Kitas klausimas. Ačiū. Ačiū už jūsų pasisakymų šiandien, sako ponas Volkin. Aš ponui Panakilas norėčiau užduoti klausimą. Šiandien buvo atskleista, kad Facebookas leidžia trečiosiam šalims prieiti prie klientų duomenų. Bet tai gali būti regis tik e, aisbergo viršūnė. Būtent dėl to man rūpi ta situacija, kai rinkoje dominuoja Facebook. Facebook Facebookas regis, bet jau mums taip atrodo, e, ar Facebookas mano, kad keistis duomenimis tarp Facebooko ir kitų aplikacijų ir toliau bus būtina yra Flickr, email ar Witchit, yra e, įvairių kitų platformų. Ar jūs manote, kad yra pakankamai kitų paslaugų, kad galima būtų pasakyti, kad Facebookas neužima dominuojančios padėties rinkoje? Galbūt reikėtų griežtesnių taisyklių dėl saveikumo įvairių platformų. Ar manote, kad Facebooko uh, pozicija yra pernelyg tvirta, kad šis monopolis galėtų išnykti ar būti apkarpytas. Ačiū. Dėkuoju už klausimą. Aš labiau detaliau dėl monopolio situacijos pasakysiu paskui. Šiandien buvo atskleista įdomių dalykų iš tikrųjų. Atrodo, kad daugybę metų. Buvo užmėgsta partnerystė su įvairiais e, kurėjais telefonų, Apple, Samsung ir kitų. Ir vykdydami tą tokį bendradarbiavimą, e, jie suteikė prieigą prie duomenų vartotojų, įskaitant ir vartotojų draugų duomenys. Tie duomenys buvo E, kaupiami serveriuose. Tad tai yra iš tikrųjų labai reikšmingas dalykas, nes e, yra toks dekretas Junktinėje karalystėje e, dėl sutikimo davimo, nes jeigu sutikimas neduotas, taip elgtis neleidžiama, duomenų kaupti ir perduoti ryšims susims neleidžiama. Kongrese buvo apklausti Facebook'o atstovai, jie paskelbė įvairių viešų pareiškimų, sakė, kad nebeleidžiama nuo 2013 metų perduoti uh, klientų draugų duomenų. E, tai yra svarbu, tad skatinčiau visus stebėti situaciją ir žiūrėti, kaip tai veikia e, bendrą situaciją. Ar, ir ar Facebookas iš tikrųjų atlieka tai, ką sako jūsų institucija ir kitoms institucijoms. Facebookas be abejo nesažiningai konkuruoja. Idealu būtų daryti skirtumą tarp produktų WhatsApp, Instagram, Facebook ir, ir ką ko gero reikėtų padaryti atskiras bendrovės ar į tokias bendrovės, kurios nesikeičia tarpusavį duomenimis. Ir manau, kad norint sąžininkos konkurencijos rinkose reikėtų priimti sprendimus, kas gyvyko su Snapchat, pavyzdžiui. Tai yra ta įmonė, kuri su Facebook galinėtis neįstengė. Facebookas ją tiesiog pribaigė, naudodamas įduomenų šią padėtimį. Dėkoju. Turiu dėl gamintojų taip pat dar klausimą. E, turėjau klausimą dėl gamintojų, bet dabar turiu kitą. Mes surengėme klausimus Europos parlamente ir Amerikos kongrese dėl tų šešėlinių profilių. Markas Zuckerbergas sakė, mums reikia informacijos, E, dėl e, susijusių su vartotojais, tam, kad galėtume dirbti, tai yra saugumo įvairius dalykai, taip pat kurie svarbus, kuriant tinklalapius, bet e, nėra detalės informacijos, kokias, kokius duomenys jie renka, ar tai yra nuotraukos, yra pavardės, kontaktai, kas, kas, kas tai yra. Ar jiems reikia aplankytų tinklalapių, pavyzdžiui, duomenys kažkaip pasilikti jie sutiko su tuo, kad renka tam tikrus duomenis ir sako, kad dabar jau vartotojas galės prieiti prie tų duomenų, juos koreguoti ir toliau. Bet kaip praktiškai viskas tai veikia pagal jūsų patirtį? Ar e, profilio kūrimas yra būtinas, ar čia yra būtinas reikalavimas, jeigu norite tapti jų klientų, ar galėtumėt patvirtinti ar paneigti. Ačiū. Atsakymas. At tai patirties tokios kaip ir neturime, kad renkami ne Facebook vartotojų duomenys. Ponas Zuckerbergas, manyčiau, kad elgesi korektiškai. E, kart e, vartotojų duomenų rinkimas gali būti naudingas saugumui užtikrinti, be abejo, čia jis sako teisingai. Kai kuriais atvejais e, reikia pasakyti, kad tik taip internetą galima ir apsaugoti, galima užtikrinti tam tikrus technologinius standartus. Ir aš manau, kad esminė sritis kuri nebuvo aptarta ir sureguliuota, yra ta, kad kodėl vartotojai neturi galimybės žinoti, kokie duomenys renkami, kodėl jie neturi tiesioginės prieigos prie tų duomenų, kuriuos galėtų koreguoti prireikus. Nežinau atsakymo į tą atsakymą, kodėl Nežinau, kaip su tais, kurie nėra Facebooko vartotojai, bet žinau, kad tai yra irgi tie atvejai, kuriuos reikėtų tirti, nes tiek vartotojai, tiek nevartotojai turėtų turėti šioje srityje vienodas teisės. Dėkuoju Ana Gomes, Libe ir e, SND. Ir dabar šietų kalbėtojai e, kalbės paskutinį su vertimu. Pone Parakilas, jūs minėjote, kad e, Facebook kas e, turi e, išmokę visuomenės neatsakomybės ir reiktų šitą modelį sulaužinti. Kaip Jūs manote, mes turėtume tai daryti? Ar manote, kad e, dabartiniam technologijam esant reiktų uždrausti reklamą, kaip pavyzdžiui privatumas galėtų papildyti e, GDPR. Ir kalbant apie naujas bauginančias technologijas, ką mes turėtume daryti? E, kaip e, Jūs manote, koks yra kitas būdas, kaip mes galėtume infiltruoti mūsų demokratiją? Kaip, kaip kaip užkirsti kelią infiltravimui mūsų demokratiją ir e, užkirsti kelią e, jų e, saugum, saugumo grėsmiai. Žinome, kad buvo pardavinėjami pasai ne tik Karibų jūrų tautų, bet ir Europos. Tai kaip mes galime tai užkirsti, tam užkirsti kelią. Na, į antrą jūsų klausimą aš negaliu atsakyti, bet jie įbaigė darbą.